Gerbiami kolegos, sveiki atvykę į komiteto susitikimą. Tai pirmasis komiteto posėdis 2010 metais. Tikiuosi, kad 2010 metai bus sėkmingi metai visiems kolegoms ir mūsų komiteto kolegoms veikloje. Taigi sveiki susirinkę į 2010 metų pirmąjį posėdį, pradėsinti mūsų metų veiklą. Pirmojo darbo tvarkės punktų yra numatytas darbo tvarkės tvirtinimas nesulaukėme jokių siūlymų pakeisti darbo tvarkę, todėl ją tvirtiname. Antrasis darbo tvarkės punktas yra praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas. Posėdis įvyko lapkričio 30 dieną, gruodžio 1 dieną ir e, jokių pakeitimų ir siūlymų keisti posėdžio protokolą nebuvo, todėl tvirtiname praėjusio posėdžio protokolą. Trečiasis punktas - pirmininkės e, pranešimai. Šiandien šiuo punktu neturiu e, ko jums pranešti, todėl ties, tiesiai pereisime prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto. Ir e, su didžiuliu džiaugsmu pristatau Bibianą Aido Almagro. Atsiprašau, galbūt neteisingai ištariau. Tai yra lyčių lygybės ministrė iš pirmininkaujančios valstybės Ispanijos. Taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti Ispanijai, kaip pirmininkaujančiai valstybei, už labai įdomų uh, E, vizitą, kurį e, mes, e, kurio metu mes lankėmės Ispanijoje. Ir norėčiau pasinaudoti progą pasakydama, kad komitetą džiugina tai, kad Ispanija, kaip pirmininkaujanti valstybė savo darbo programoje lygiai teisiškumo klausimams teikia prioritetą ir e, taip pat prioritetas teikiamas kovai su smurtu prieš moteris. Pone Bibiana Aido Almagro buvo lyčių lygybės ministrė nuo 2008 metų. Taigi, sveika atvykusi į mūsų komitetą. Mes su didžiausiu susidomėjimu išklausysime jūsų informaciją ir aptarsime mums bendrai rūpimus klausimus. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Man didžiulė garbė dalyvauti čia parlamento moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto posėdyje. Aš norėčiau pristatyti Ispanijos prioritetus lyčių lygybės srityje. Man ypatingai malonu e, lankytis parlamente dar šiuo metu, kai parlamentas yra įgyjęs didesnės e, teisės. Ir e, tai tik įrodo vis didėjantį e, parlamento e, brandumą ir, ir demokratijos brandumą Europos Sąjungoje. Taigi tikrai norėčiau pasveikinti Jūs e, kaip ES piliečių atstovus. Ispanija E, kartu su Belgija ir Vengrija e, sudarys e, sekančią pirmininkavimo trijulę ir vieningai įgyvendins įvairius pažangos iniciatyvų projektus. Tai pirmininkavimas, kuriam bus būdingas bendradarbiavimas ir lojalumas. Mūsų politinė programa yra pagrista bendru sutarimu tarp trijų e, pirmininkausinčių valstybių ir tai reiškia, kad mes e, išliksime e, ištikimi pagrindiniams ES principams. Na, o kas dėl lygiateisiškumo, tai yra pagrindinis veiksnys e, daugelį ES politikų sričių. Ir svarbiausias užduo, uždavinys pirmininkaujančiai e, valstybei e, bus užtikrinti daugiau darbo vietų bei išbristi iš E, ką tik mūsų sukrėtusios e, finansų ir ekonominės e, krizės padarinių. Mes taip pat turėtume apibriežti naują atsigavimo modelį, kadangi anksčiau numatyto į Lisabono strategiją nebuvo visiškai iki galo įgyvendinta. Kas dėl Mes esame įsitikinę, kad Europos strategijos, strategija turi būti paremta visų valstybių, turi patenkinti šios dienos e, poreikius. Svarbiausia yra ekonomika ir šioje srityje inovacijos ir žinios yra svarbiausi aspektai. Taip pat atsinaujantis energetikos šaltiniai ir socialus, tva, socialinis tvarumas. Tai yra pagrindiniai mūsų politikos ramščiai. Priešingai nei kitos teorijos mes esame šiuo metu labai svarbiame laikotarpyje, kai turime kurti labiau solidarų, labiau efektyvų modelį ir e, įgyvendinti lygiateisiškumo politiką. Na, o kalbant apie Europos politiką 20-ųjų e, metų perspektyvoje, tai turime siekti sustiprinti ekonominę raidą, remdamiesi lyčių e, lygybę. Švedija, kaip ir pininkaujantį valstybę, e, pasiekė e, nemažai, buvo padarytos išvados, nes lyčių lygybė yra labai svarbus veiksnys. Ir mes turime užtikrinti, e, kad pasiektume užsibrieštus tikslus. Ir tą patį galima pasakyti apie tą darbą kurį mes dirbame siekdami užtikrinti lygias moterų galimybės darbo rinkoje. Tai labai svarbu e, ir ekonominių požiūrių. Mes turime sustiprinti visas strategijas, kurios stiprina lyginteisiškumą. Europos visuomenė negali uh, E, užmerkti akių į moteris kaip labai svarbu visuomenės išteklių. Todėl turime susitelkti, e, nustatydami tas kliūtis, kurios trukdo moterims dalyvauti darbo rinkoje ir lygiai teisiškumo fronte. Svarbiausia E, moterims yra galimybė sudaryti prieigą prie darbo rinkos ir sudaryti galimybę moterims imtis didesnės atsakomybės. Ir problema juk yra ne tik moterų problema, todėl turime sukurti paskatas e, ir žengti dar vieną žingsnį Europos strategijos links. Tai 2002 e, metais ministrų e, viršūnių susitikime buvo nustatytos gairės ir e, taip pat susijęs su direktyvomis, kurias netrukus parlamentas svarstys turime stengtis užtikrinti moterų teisės, moterų sveikatą ir daryti viską, ką galime, kad sukurtume pusiausvyrą tarp įvairių lemiamų e, veiksnių, kad užtikrintume moterų teisės darbo rinkoje ir teisės į laisvą laiką. Visą tai yra susijęs su lankstumu ir atsakomybės pasidalymu. Na, o kas dėl atlyginimų, vyrų ir moterų atlyginimų skirtumų, tai yra e, gana nemažas. Ir mūsų europinė bendroji strategija turėtų šį klausimą išspręsti. Vis daugiau moterų E, įgyja galimybės dirbti, tačiau mes turime sudaryti tokias galimybės, kad jos gautų tą patį atlyginimą už tą patį darbą kaip ir vyra. vyrai, nes priešingų atveju tai būtų išnaudojamas. E, e, tačiau susidurėme su tokia aplinkybė, kad moteris dažniausiai dirba tokiuose sektoriuose, kuriuose atlyginimai apskritai yra mažesni. Tai yra didelis, didelė kliūtis, sudarant galimybės moteriams vystytis e, darbo srityje, darbo rinkoje. Ir tas modelis, kuriuo mes siekiame, reiškia, kad turi būti bendra atsakomybė priimant sprendimus. Ir be teisingumo e, kriterijaus turi būti ir kiti kriterijai E, kaip konkurencingumo kriterijus, nes moteris turinčios to, tą patį išsilavinimą kaip ir e, vyrai turėtų turėti tokias pačias galimybės ir teisės į tokį patį darbo atlygį. Mano e, ponai ir ponios, darbas lygiai teisingumo srityje reiškia, kad turime pašalinti smurtą prieš moteris, nes tai yra pats žiauriausias neligiteisiškumo e, pavyzdys ir apraiška. Tai yra realybė daugelį ES e, valstybių ir mes neturime į ją užmerkti akių. E, kova su tokio tipo smurtu turėtų būti vienas iš pagrindinių ES veiklos prioritetų, kaip numatė aukščiausio lygio susitikimas Barcelonoje 2002 metais. Galiu pasakyti, kad mes jau dirbame rengdami išvadas dėl kovos prieš e, smurtą e, moterų atžvilgių ir e, kovo mėnesį e, vadovų tarybos metu šis dokumentas turėtų būti patvirtintas. Mes siekime panaikinti bet kokių formų smurtą prieš, mor, prieš moteris, numatyti už tai griežtas bausmes ir tam reikalinga bendra strategija galiosanti visose 27 valstybėse. Ir šie sprendimai, bendri sprendimai turi būti grindžiami bendrų pagrindų. E, ypatingai e, neramina seksualinis smurtas ir smurtas šeimoje. Tai yra vergystės formos ir mes pasitelkę visą savo jėgas turėtume su to kovoti. Apibendrinama norėčiau pasakyti, kad e, išvadose yra numatyti tos tokios išvados, kaip pavyzdžiui, moratoriumas dėl smurto prieš moteris. Mes turime parengti bendrus metodus, e, atlikti bendrą analizę, išanalizuoti priežastis ir kad e, sukurtume pažangę praktiką šalinant smurtą prieš moteris Europos e, Sąjungoje, turėtume šią veiklą skleisti ir, ir už ES e, ribų. E, lapkričio 25 dieną praėjusiais metais Stokholmo programos kontekste šie klausimai jau buvo e, keliami ir mes norėtume, remdamiesi Stokholmo programa, pasinaudoti galimybėmis teikti paramą Europos valstybėms e, šioje srityje. Tai yra instrumentas, kuris e, e, leistų mums kovoti su smurtiniais nusikaltimais. Siekiant padidinti saugumą ES valstybėse narėse, turime suvienyti savo jėgas ir siekti, kad visi veiktume vienodai. Taip pat e, turime siekti, kad komisija parengtų e, kažkokią pagalbos liniją, e, kurios numerių moteris galėtų paskambinti iš visos Europos Sąjungos. E, Švedija, Suomija, e, Austrija, Portugalija e, labai efektyviai ir ryštingai veikės šioje srityje. Ispanija, kaip pirmininkaujanti valstybė, taip pat dirbs intensyviai šioje srityje. Ir e, naujasis Lisabonos sutarties 19 straipsnis turėtų veikti ne tik darbo rinkos srityje, bet ir kitose e, gyvenimo srityse. Ir tiksluose yra numatyta e, žengti dar vieną žingsnį kovoje su lyčių diskriminacija, su diskriminacija e, dėl lytinės pakraipos, dėl rasės ir kitų požymių. Ir mes puikiai suvokiame, kad socialinėje Europoje e, kurioje pripažįstamos pagrindinės žmogaus teisės, mes negalime tais, taikytis e, su e, bet kokia diskriminacija. E, žinoma, taryba kol kas negali užbėgti už vykstančių dėrybų akių, tačiau Ispanija E, e, rengs pirmąjį formą ketvirtą ir penktą vasario dienomis e, Kadis mieste, kuri bus skirta Pekino plus 15 jungtinių tautų lyčių lygybės veiksmų programai. Ir Bus tikrai malonu susitikti su e, šio komiteto pirmininkė ir kitais e, na, e, komiteto nariais, kalbant apie lygiateisiškumo politiką kovo mėnesį. Ir taip pat E, numatomas renginys Valencijoje e, kovo 25-26 e, dienomis, kurios, kurių metu susitiks neformaliame susitikime lygiai teisiškumo ministrai. Dėkuoju Jums uždėmesi. Ett varmt tack Didelis ačiū Jums komiteto vardu už labai įdomią informaciją. Ir suprantu, kad jūs numatote labai intensyvų darbą lygiai teisiškumo srityje Ispanijos pirmininkavimo laikotarpiu. Todėl tikiuosi, kad bendradarbiavimas tarp mūsų komitetų ir pirmininkaujančios valstybės bus labai glaudus. E, yra keletas kolegų norinčių užduoti jums klausimus. E, aš e, siūlyčiau užduoti klausimus e, grupėmis ir paprašyti tada kalbėtojos atsakyti. Prašau, ponia Bara. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rengeteg kérdése. Ačiū už sutiktą žodį. Pone pirmininkė, iš tiesų turėčiau labai daug klausimų, bet pasistengsiu užduoti tik porą, kad ir kiti kolegos dar turėtų laiko pasisakyti. Pone ministrė, ačiū Jums už šią galimybę apsikeisti nuomonėmis. Sveiki atvykę pas mus ir tikiuosi, kad tai nebus paskutinis mūsų sustikimas. Pirmas mano klausimas. Nekartą kalbėjote apie atlyginimo skirtumus tarp moterų ir vyrų. Ką konkrečiai numatėte, ką ketinate daryti, kad e, žmonės tai įsisamonintų. Šie, mes esame patvirtinę pranešimą, kuriame kalbama apie naują teisės akto pasiūlymą, apie tai, kaip padidinti teisinių taisyklių veiksmingumą. Iš tikrųjų, turime senesnių teisės aktų, taisyklių, kurios galioja, bet vis dėlto manome, kad reikia didesnio šių dalykų įsisamonimo ir kad esamų priemonių nepakanka, taigi reikėtų padidinti šios ryties teisės aktų veiksmingumą, nors suprantame, kad vien tik teisės aktai šios problemos neišspręsime. Ir taip pat Jūsų išplatintose dokumentuose rašoma, kad socialinė darbo tvarkė turėtų būti atnaujinama. Mm, kyla klausimas, kokiu būdu ketinate čia įtraukti lygias galimybės. Taip pat kiltų klausimas dėl Europos apsaugos orderio. Ar ketinama pateikti žalėje knygą arba kaip nors griežčiau galbūt konkrečiau kalbėti apie tai, ką manote šiuo klausimu. Ačiū. Ačiū, pronė Frubara. Prašau, ponė Tomsen. Øh, øh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ministrijai už tai, kad ji taip tiksliai išdėstė pirmininkaujančios valstybės prioritetus. Mums, moterių teisų komiteto atstovėms, tikrai svarbu žinoti, kad Ispanijai ši tema yra toks svarbus prioritetas. Turiu nemažai klausimų, bet ypatingai man rūpi e, smurtas prieš moteris. Ispanija yra šalis, kur daugiausia panašių veiklos šią linkme, yra dirbama policijoje prieš smurtą, prieš moteris, taip pat daug mokslinių tyrimų ir mums įdomu žinoti, kaip jūsų šalyje e, sprendžiamos šios problemos ir kaip jas galbūt galima kaip galima būtų pasinaudoti tą patirtimi Europos Sąjungoje. Galbūt galima būtų pateikti direktyvos pasiūlymą dėl smurto prieš moteris panaikinimo. Ačiū. Prašau, ponė Jimenez. Jag ger ordet till Mrs Jimenez. Varsågod. Žodis, ponė Jimenez. Mm, quería agradecerle en nombre de la Comisión Mujer y en el mío propio. Norėčiau Jums padėkoti moterų teisų komiteto vardu, bet taip pat ir savo ruoštų Jums padėkoti už tai, kad atvykote į šį posėdį. Nuo to laiko, kai nuo Liepos mėnesio prisijungiau prie šio komiteto veiklos, man vienas iš prioritetų tapo smurt, kova su smurtu prieš moteris. Ir norime visais manimais būdais siekti to smurto sumažinimo. Stokholmo programą paminėjote ir Ispanijos rezoliucijoje mes jau prašėme pateikti ap apsaugos orderį tam, kad e, apsauga galiotų ne tik valst vienoje valstybėje narėje. Ir iš tiesų e, tai buvo patvirtinta Stokholmo programoje, tad noriu padėkoti pirmininkaujančiai valstybei Ispanijai už tai, kad ji įtraukė šią temą į savo prioritetus. Ir mano klausimas, ką ketinate daryti, kad e, šis Europos apsaugos orderis iš tiesų apsaugotų smurto aukas. Ar Manote, kad per savo pirmininkavimo laikotarpį pavyks sutarti su visomis valstybėmis narimis? Tiesiog noriu pasinaudoti progą, kad čia esate ir paklausti, uh, ką ketina daryti Ispanija kaip pirmininkaujanti valstybė, kad taip pat kovotų su neproporcingai dideliu moterų nedarbu. Pavyzdžiui, Andalūzijoje 27 procentai moterų yra bedarbės. Ir būtent jos susiduria su skausmingomis to pasiekmėmis. Dažnai jos yra vienintelis šeimos pajamų šaltinis, o darbo vis dėlto neturi. Tai ką ketina daryti Ispanija tam, kad moteris, kurios praranda savo darbo vietą dėl neštumo, būtų apsaugotos. Dažnai jos dėl to negali pasinaudoti teisę į motinystės atostogas. Ačiū toliau, pana Boskot. Uh, Ačiū. Pone pirmininkė, gerbiama ministrė, turiu klausimą dėl lygių galimybių direktyvos. Be abejo, manau, kad yra gerai, kad lygios galimybės jums yra prioritetas. Tai susiję taip pat ir su lygių galimybių viršūnių sustikimu Švedijoje prieš porą mėnesių. Ir turiu porą klausimų. To viršūnių sustikimo metu Belgija, kaip pirmininkaujantį valstybę, sakė, kad nori užbaigti darbą su šiuo dokumentu per savo pirmininkavimą. Taip pat girdėjau, kad Vengrija, trečiasis trejoto narys, ketino šios darbus užbaigti. Tad norėjau paklausti, kodėl taip vėluojama ir ką pirmininkiaujantį valstybę Ispaniją ketina daryti, kad šie darbai pasistumėtų labiau į priekį. Taip pat dar turiu kitokio pobūdžio, pobūdžio konkretų klausimą. Jau prieš pusantrų metų ankstesnės kadencijos parlamente apie tai kalbėta. apie nediskriminavimą e, dėl negalio seksualinės orientacijos amžiaus ir panašiai. Ir konstatuota, kad moteris tam tikrose srityse nėra įtraukiamos į renkamus duomenys. Pavyzdžiui, sveikatos apsaugos srityje, reklamos srityje ir panašiai. Ir komisijai žadėjo 2010 metais padėti ištaisyti. E, norėčiau paklausti, ar iš tiesų tai vyksta ir ką darys Ispanija kaip pirmininkaujanti valstybė, kad viskas pasistumėtų į priekį. Ir iš tiesų reikės dar sulaukti ir Vengrijos pirmininkavimo laikotarpio. Och då går ordet till eh, vice ordföranden, fru Estrella. Varsågod. Ačiū, dabar žodis vicepirmininkai, ponė Estrelai. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Aš irgi noriu pasveikinti Jūs atvykus į mūsų komiteto posėdį. Noriu padėkoti Jums ir ne tik už tai, kad persite kalbą, už tai, kad patikėt informacijos. Noriu netgi pasveikinti Ispaniją kaip pirmikaujančią šalį, nes matau, kad jie teikia didžiulį prioritetą lygioms galimybėms. Taip pat Ispanija siūlo steigti jūsų minėtą kovos su smurtu prieš moteris observatoriją. kadangi aš rengiu pranešimą apie motinystės atostogas, apie atitinkamą peržiūrą, tiesa, turėčiau ir daugiau kitų klausimų, tačiau galbūt apsiribuosiu tik tai tam tikras siauras rytimi, kadangi motinystės atostogos rūpi man labiausiai. Taip pat ši problema yra labai aktuali, kadangi kaip tik šiandien yra numatyta nagrinėti pakeitimus kuriuos pateikė įvairūs parlamento nariai šiuo klausimu. Taigi, ką aš norėčiau sužinoti? Pone ministrė, savo pranešime jūs kalbėjote, jog Ispanijai labai rūpi atitinkama direktyva. Jūs kalbėjote ne tik apie tai, kad ši direktyva yra svarbi, kaip užtikrinti moterų galimybės darbo rinkoje. Jūs taip pat sakėte, jog tiesiog reikėtų sustiprinti moterų vaidmenį, padėti visuomenė suprasti, kad jos gali išvesti mūsų ūkį iš krizės. Taip pat kalbėjote ir apie atsakomybę. Pagal vieną iš pateiktų pasiūlymų, gana naujoviškų pasiūlymų, beje, šį pasiūlymą aš pateikiau savo pranešime. Taigi Taigi mes norėtume įtraukti į pranešimą motinystės atostogas. Deja, mūsų teisės aktuose tai yra kalbama apie motinystės atostogas, tačiau pagal kitą direktyvą yra sprendžiamas klausimas dėl tėvystės arba tėvo atostogo. Ir nors daugelį valstybių narių, išskyrus Italiją bei Vokietiją, jau egzistuoja tėvų galbūt atostogos, tačiau Europos lygių tokio dalyko dar nėra. Taigi aš manyčiau, jog kaip tik būtų labai gerai, kaip tik šią spragą ir užpildyti, išspręsti klausimą dėl tėvų atostogų. Reikėtų modernizuoti atitinkamus Europos teisės aktus. Nes tokiu būdu mes galėtume padėti žmonėms lengviau suderinti profesinį bei šeiminį gyvenimą. O tai pasieksime tik tai užtikrinę teisingą dalymasi naštą, šeimos pareigų naštą. Taigi norėjau paklausti, ar Ispanija yra pasirengusi taryboje kovoti už tai, kad šioje direktyvoje būtų išspręstas klausimas dėl tėvysės atostogų. Ačiū ir šiaip dėkoju už jūsų atvykimą. Ačiū, ponė Strelai. Dabar žodis ponui Rumeva. O paskui steiksime progą ministrė atsakyti į pirmąjį klausimų raudą. Taigi, ponė Rumeva. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ne tik pirmininkiančiai valstybei, bet ir padėkoti už tai, kad esate čia su mumis pirmą kartą. Ministrė atvyksta į, mi, už šios klausimus atsakinga ministrė atvyksta į komitetą. Be abejo, buvo gal kitų ministrų, užsiemsiu šiais reikalais, tačiau tai nebuvo numatyta kaip prioritetas. Per artimiausius šešis mėnesius numatyta ambicinga programa. Ir pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie tėvystės atostogas, kolegė Strela tą minėjo. Daug kas pasisako ne tik už būtinybę tokio dalyko, bet ir apskritai apie tai, kad e, tėvas taip pat turėtų prisimti atsakomybę ir šį principą reikėtų apskritai įtraukti į motinystės direktyvą, papildyti ją tokiamis nuostatomis. Šalia motinystės atostogų turėtų būti ir tėvystės atostogos. Ir ponė ministrė, žinote, kad nemažai iš mūsų tikrai veiksmingai dirba parlamente šio klausimu. Toliau dėl nediskriminavimo. Aš esu e, parlamento pranešėjas šiais, šiuo klausimu ir žinau, kad e, tai klausimas keliantis sunkumų taryboje. Ten susidurima su kliūtimis kai kuriuose valstybėse narėse ir norėtųsi žinoti, kokia dabartinė padėtis, kokie sunkumai ir kokį darbų tvarkaraštį numatote. Ar galime nusteikti optimistiškai, kad šį klausimą spręsime dar per jūsų pirmininkavimo laikotarpį ir ką mes, kaip parlamentas, galime padaryti, ko galime prisidėti, kad išpristumėm iš šios problemos, nes sprendimo būtinai reikia. Ir dar vienas elementas - krizė. Nemažai priemonių yra skirtos tam, kad būtų gaivinama ekonomika tam tikromis specifinėmis priemonėmis, tačiau pasigendame e, lyčių lygybės aspekto įtraukimo. nes dažniausiai kalbama apie sritis, kuriuose netiek daug moterų dirba ir kaip galima būtų numatyti kokias nors konkrečias paramos priemonės būtent moteriams, e, tuo pačiu skatinant taip pat ir ekonomikos atsigavimą. Taip pat e, dar vienas dalykas, nežinau, ar tai numatyta jūsų darbo tvarkė, yra pensijų individualizavimas. Daugelį valstybių narių moterų pensija priklauso nuo to, kad ji yra to ar tos mens žmona. Bet šį klausimą reikėtų spręsti žvelgiant iš socialinės perspektyvos. Jūs, beje, kaip pirmininkaujantį valstybę, esate numatę nemažai viršūnių sustikimų Latino Amerikoje, Azijoje vyks viršūnių sustikimai, daug diskusijų dėl asociacijos sutarčių. Ir dažnai ta proga yra daromi poveikio vertinimai, ekonomikos poveikio vertinimai ir panašiai. Ir pastaruoju metu galbūt ketinta įtraukti ir lyčių lygybės aspektą į tą vertinimą ir pirmininkaujantį valstybę. E, ta minti teigiamai sutiko, ar nereikėtų pasiekmių susijusių su lyčių lygybės klausimu išryškinti sustarimuose. Aš turiu mintyje Latino Ameriką, taip pat Viduržėmio jūros e, valstybės. Ir susitarimuose turėtų būti iškeliami tie aspektai ir ieškoma e, sprendimų problemams. Ačiū. Taigi, suteikime progą ministrė atsakyti klausimus. Muchísimas gracias, presidenta. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Jeigu leistumėte, aš norėčiau padėkoti už e, ponių bei ponų klausimus. Taip pat pasistengsiu atsakyti, kiek įmanoma, į atskirus klausimus. Taigi darbo rinkos dalykai. Esu labai patenkinta tuo, jog jūsų komitetas reiškia savo susidomėjimo Pavyzdžiui, kad turi būti užtikrintas vienodas vyro bei moterų atlyginimas. Iš tikrųjų, tam tikra praraja vis dar egzistuoja ir šioje srityje egzistuoja tam tikra neligybė. Taigi mums reikėtų derintis, koordinuotis, reikėtų imtis visų priemonių, kurios leistų pašalinti šią visiškai nepriimtiną situaciją. Tam, aišku, reikia kontrolės mechanizmų, kurių dėka būtų galima užkirsti kelią tam, kad toliau egzistuoja įstatymai legalizuojantis skirtingus įstatymus ir atlyginimus. Pateiksiu pavyzdį iš savo šalies. Pas mus, pavyzdžiui, darbo ministerija sudarė sutarimą su lyčių lygybės arba lygių galimybės ministerija, pagal kurį priimant įstatymus visais atvejais bus tengiamasi užtikrinti lyčių lygybę bei numatyti vienodus atlyginimus vyrams ir, mor, vyrams ir moteriams. Be abejo, tai sėtina taip pat su komunikacijomis, su švietimu, auklimu ir panašiai. Kokiu veiksmu Ispanija planuoja imtis pirmininkavimo metu? Pone Bauer uždavė labai konkretų klausimą. Į jį galiu pasakyti štai ką. Per neoficialią lygių galimybių ministro taryba, kuri Valencijoje vyks vasario 26 dieną. Nagrinėsime ataskaitą apie darbo rinką, taip pat Belgija pateiks ataskaitą apie tai, kaip galima sumažinti tą atotrukį tarp vyro bei moterų atlyginimo. Labai puiku, kad mes dirbame ne vieni, bet trejate Kitaip tariant, galima perduoti estafetę, galima tęsti vienų praeitus darbus, perduant juos kitiems. Esu patenkinta ir tuo, jog Europos parlamentas remia taryboje tvirtintą rotacijos principą ir sutinka su tuo, jog vienas svarbiausių prioritetų šį pusmetį turi būti kova su smurtu prieš moteris. Tikiuosi, kad šis prioritetas bus ir toliau įgyvendamas. Ką tai konkrečiai reiškia? Tai reiškia, kad moterų aukų apsauga Europoje turi būti pagerinta. Tai turi būti sėtina su kiekvienos valstybės narės įstatymais. Įstatymai neturi leisti nusikaltėliams likti nenubaustiems. Ir tai turi galioti visoje ES teritorijoje. Atitinkami aukų apsaugos įstatymai turi galioti be spragų visoje Europoje. Mes tikimės, kad atitinkamas pasiūlymas dėl direktyvos susilauks ir Europos parlamento pritarimo. Ko gero, tai bus tikrai didžiulis žingsnis į priekį, kadangi padės lengviau kovoti su smurtu prieš moteris. Mes tikrai intensyviai darbuojamės, spręsdami šios klausimus su vidaus reikalų bei teisingumo ministrų taryba, taip pat su kitomis ES tarybomis. Mums atrodo, kad apsauga turi būti prieinama ir kitų nusikaltimų aukoms. Bet kokiu atveju, užtikrinant aukų arba nukentėjusių apsaugą, negalima užmiršti ir smurto prieš moteris aukų. Kitas klausimas. Kokia yra situacija Ispanijoje? Kokios patirties mes esame sukaupę šioje srityje? Galiu pasakyti, jog Ispanijoje viskas kardinaliai pasikeitė po to, kai buvo priimtas įstatymas skirtas kovoti su būtiniu smurtu. Taigi mums pavyko pakeisti situaciją. Nepaisant to, tenka pripažinti, jog viena vertus visuomenė labiau supranta problemos esmę, įstatymas susilaukė visuomenės pritarimo, buvo netgi parlamente beveik vienbalsiai priimtas. Taip pat ir Ispanijos teritoriniai vienetai, auto, autonominiai regionai irgi rado bendrą kalbą dėl šio įstatymo. Taigi visų suinteresuotojų, visų suinteresuotojų institucijų bendras sutarimas turi didelį poveikį visai visuomeniai, leidžia efektyviau kovokti su šios socialinės rykštės eliminavimu. Piliečių įtraukimas tai buvo pokyčių garantas mūsų šalyje. Svarbu suvokti smurto prieš moteris problemą ne tik privačių lygių, kadangi toks smurtas egzistuoja ne tik būtyje, ne tik šeimoje. Ko gero mes visi labai gerai dabar suprantame, jog tai yra platesnė visuomenio masto problema. Ir tai faktiškai sukretė Ispanijos visuomenę ir leido pasiekti didžiulės pažangos. Pažangos pasiekta prevencijos, švietimo, auklėjimo sityje vis daugiau jaunimo propaguoja kovos su smurtu prieš moteris būtinybę. Beje, šiais metais, atsiprašau, 2009 metais visoje Ispanijos teritorijoje buvo įsteigtos, įsteigti 3000 etatų į kuriuos e, žmonės nukentėjusi gali kreiptis e, smurto atveju, taip pat įsteigtos duomenų bazės, į kurias yra traukiami duomenys apie smurtavimo atvejus, e, įtraukiami duomenys apie skundus policijai, apie nusiskundimus arba skundus poliklinikose, ligonės ir panašiai. Norime užtikrinti, kad moteris tiesiog žinotų, į ką joms reikia kreiptis, kad jos nesutriktų, nežinodamos, kur dinkti. Iš viso apie beveik 2000 policijos pareigūnų buvo specialiai apmokyta, apie 3000 moterų dirba prie pagalbos telefono. Taigi iš tikrųjų daug moterų yra sulaukę konkrečios pagalbos. 20 tūkstančių moterų netgi sulaukia tam tikros finansinės paramos. Dabar dėl jūsų mėtojo pagalbos telefono tai jeigu aš neklystu, kasdien 200 žmonių skambina šiuo pagalbos telefonu. Taip pat teismai vis dažniau priima nuosprendžius smurtautojams. Tai reiškia, jog ir telefonas 116.016 pagalba galima kovoti su smurtu. Taigi, nors ir negalima džiaugtis iš anksto, nors nenoriu užbėgti įvykiams už akių, nors nenoriu didžiuotis, e, pūstis, tačiau galiu pabrėžti, jog praėjusiais metais mes pas mus dėja žuvo, buvo nužudytos 55 moteris, tačiau jų vis tiek yra dar per daug. Tikrai negalime toleruoti, kad ir toliau moteris taptų smurto aukomis. Tačiau kita vertus yra ir tam tikra šviesa tunelio gale matoma, kadangi pernai nužudytojų yra 21 mažiau. Taigi, ko gero, turime ir toliau tęsti praeitą darbą, turime visi pasistengti, pasitemti, kad galėtume efektyviau kovoti su šia visuomenės rykšte ir kad sukurtume teisingesnę visuomenę, turime skatinti žmonės suvokti šias problemas esmę ir problemą reikia spręsti holistiškai, bandant ją spręsti iš visų pusių. Dabar pakalbėsiu apie direktyvą. Be abejo, mes pagidautume paruošti išvadas, kurios specialioje ministrų taryboje bus pateiktos kovo 8-9 dienomis. Taigi toje taryboje bus, direkty... bus nagrinėjama išvados, kurios skirtos prevencijai, nusikaltelių izolacijai, pateikiami konkretus pasiūlymai dėl, pavyzdžiui, stebėsnos centro arba observatorijos steigimo, konkretus pasiūlymai dėl Europos apsaugos orderio bei to bendro telefono numerio numatymą visoje Europos Sąjungoje. Iš tikrųjų tai labai svarbus e, pavieniai žingsniai, kuriuos pabrėžo kaip tik mūsų rengiamas tarybos išvadų projektas, beje mes rengiame kartu su komisija. Net nebejoju, taryba teisėkuros procese tą gali priimti pasiūlymus, jeigu sulaukia tinkamo pasiūlymo iš komisijos. Mes labai gerai suvokiame šią aplinkybę, jo komisija, pavyzdžiui, rengia pranešimą skirtą studijai. Ar įmanoma šioje srityje, kaip ir suvienodinti atskirų valstybių narių įstatymų šioje srityje? Mes atidžiai stekėme šio pranešimo rengimą, o Ispanija savo ruoštų yra įvardinusi tai kaip vieną svarbiausių savo pirmininkavimo prioritetų. Tegul tai, tai tampa vienu iš svarbiausių Europinės darbuotojų prioriteto. Tegul kova su smurtu prieš moteris tampa prioritetu ne tik Europoje, bet ir už jos ribų. Dabar, jeigu leiste, norėčiau pakalbėti apie moterų nedarbą. Tenka pripažinti, jog nedarbo aukomis tampa pirmiausia vyrai. Ko gero, vyrų nedarbas yra labiau suvokiamas, labiau matomas, vyrų bedarbio yra daugiau negu moterų. Per vienerius metus nedarbo lygis pasidėšimtketurius,25,4 procentų, tarp moterų 10,8 procentų. Taigi atitinkami skaičiai yra mažesni. Taigi, atsižvelgiant į šią statistiką, reikia galvoti apie europinę strategiją, kad galėtume užtikrinti geresnę moterų integraciją į užimtumą. Taip pat reikia naikinti tebe egzistuojantį skirtingo dydžio, galbūt atlyginimą, kurį gauna vyrai ir moteris. Turėtume, ko gero, tolygiau paskirstyti atsakomybės naštą tiek būtyje, tiek ir profesinėme gyvenime. Tiek moteris, tiek vyrai turi prisimti šią naštą. Taip pat ir vaikų priežiūros srityje turėtume aktyviau įgyvendinti bei išplėsti vadinamosius Barcelonos tikslus. Šiame kontekste reikia labiau atsižvelgti į lyties perspektyvą ir tai yra vienas iš mūsų pirmininkavimo aiškių prioritetų. Nieščios moteris bei konkrečios paramos priemonės. Neščiosiams be abejo reikia padėti, kad jos neprarastų savo turėtų pozicijų darbo rinkoje. Jeigu leistumėte, aš vėl norėčiau pasituoti Ispanijos pavyzdį. 2007 metais pas mus buvo priimtas vyro bei moterų lygių galimybių įstatymas. Ir pagal šį įstatymą moteris, niešios moteris turi daug geresnės e, galimybės, jos nebėra atleidžiamos savališkai iš darbo joms pastojus. Taip pat buvo imtasi tam tikrų priemonių. Dėl įmokų į socialinio draudimo fondus taip pat imtasi priemonių skirtų tiems laikotarpiams, per kuriuos moteris nemoka įnašų, kadangi augina namuose vaikus. Mes tikrai norime užtikrinti lyčių lygybę Ir kai kuriais atvejais e, tiek vyrai, tiek moteris gali prižiūrėti vaikus e, nuo iki trejų metų, bendrai paėmus iki šešių metų laikotarpio. Taigi ir tėvai turi teisę į atostogas, nepriklausomai nuo to, ar moteris pretenduoja ar nepretenduoja motinį atostogas. Manome, kad Ispanija šioje srityje yra lyderė ES. Tikrai mes norime, kad būtų galima moteriams suderinti tiek savo šeimininį, tiek ir savo profesinį gyvenimą dabar lyčių lygybė arba lygios galimybės. Esu jau minėjusi, jog ES taryba išsikėlė šį tikslą kaip vieną iš svarbiausių, taigi mes norėsime kartu bendradarbiauti šią problemą spręsdami su Belgija bei Vengrija. Šis dalykas yra įtrauktas į trijų pirmikan šalių programą. Be abejo, ne viskas taip paprasta. Yra šalių, kurios spiriojasi kurios abejoja, nebūtinai dėl teisinio pagrindo, bet ir dėl kitų dalykų. Taigi manau, kad tokia direktyva yra reali, kadangi panašus pobūdžių direktyvų mes jau esame anksčiau prieėmę, kurios savotiškai turėjo precedento pobūdį. Taigi tikrai šiuo atveju reikia pasistengti labai gerai sukalti tokią direktyvą, kad nebūtų jokių problemų. Kompetencijos klausimai. Be abejo, negalima valstybėms narėms nurodinėti, kokios, e, kokie įstatymai jų, jų teritorijoje turi reglamentuoti sveikatos apsaugą. Tačiau mums rūpi tai, kad ES moteris nebūtų diskriminuojamos Mm, joms integruojantis į darbo rinką vien dėl to, kad jos yra moteris. Tikrai ir šioje srityje negalima numatyti skirtingo sprendimo atsižvelgiant į diskriminacijos priežastį. Aš pripažįstu, jog ne viskas yra sklandu, jog taryboje taip pat kyla sunkumų dėl mano minėtos direktyvos svarstymo. Taigi tai lieka tik tai tikėtis, jog anksčiau ar vėliau šie sunkumai bus išspręsti ir mes prieisime priimtino sprendimo. Tikrai būtų labai negražu, jeigu ES nesugebėtų užtikrinti minimalios apsaugos kovos su diskriminacija srityje. Tuo labiau, kad mes patys šį tikslą esame išsikėlę Saulės Ebonos sutartyje. Taigi suvokiame, jog yra problemų, tačiau rankų nenuleisime, net jeigu darbas ir kova bus sunki. Kita vertus, neužbėgime už akių dabartiniams dėryboms, konsultacijoms. Tiesiog mes tikėsimės, kad šiame darbe padės mums ir Europos parlamentas. Beje, ir jūs galite propaguoti atitinkamas mintis savo valstybėse, tuo paveiktumėte ir tarybos atstovus. Tuo būdu mes palauštume pasipriešinimą. Dėkoju, ponė ministrė. Ir dabar dar devyni kolegos norėtų užduoti jums klausimus, todėl paprašysiu kolegų kalbėti trumpai. Dabar pirmiausia, ponia Klas o tada ponia Garcija Peres. Prašau. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia tarybos pirmininkė. Tikrai jūs pažiūrėte labai daug prioritetų. Šie prioritetai moterų teisų bei lyčių lygybės komitetui nėra nauji. Pasigėdau šiek tiek konkretumo, kokiu konkrečiu priemonių Ispanija planuoja imti šioje srityje. Kolegė Estrela jau teiravosi apie motinystės direktyvą, taip pat ir jūs per savo antrąjį pasisakymą dar kartą kalbėjote apie prieigą prie darbo rinkos. Be abejo, egzistuoja tamprus ryšys tarp motinysės direktyvos viena vertus ir kita vertus e, darbo rinkos. Taigi ir šioje direktyvoje mums reikėtų labai atsargiai tam tikrus klausimus spręsti. Motinysės apsauga yra tam kad būtų užtikrinta moters motinos sveikatos apsauga. Taip pat egzistuoja ir motinysės atostogos. Taigi pagidaučiau, kad ir jūs labai aiškiai atskirtumėte motinų sveikatą ir ko gero ją reikia užtikrinti tik tam tikrą ribotą laiką, ne 20 savaičių, o kita vertus, tai tėvysės atostogos, galbūt ir apie jas, apie tas atostogas šiek tiek konkrečiau pakalbėkite. Dabar darbo rinka. Jūs planuojate įtraukti ūkio subjektus į šį darbą, kadangi darbo vietas kuria įmonės ir labai sunku yra paskatinti pramonę, verslą, darbo vieto kuriejus užtikrinti tokią apsaugą. Jūs kalbėjote apie kovos su, moter, su smurtu prieš moteris observatoriją. Tačiau norėčiau kelti klausimą, kaip ši observatorija bendradarbiaus valstybės narėmis. ar sugebėsime suderinti bendradarbiavimą, kad išvengtume dubliavimuose. Be to, ponio tarybos pirmininkė, artėja New Yorko pasaulinė moterų konferencija Pekinas plus 15. Tai ar egzistuoja koks nors vienas ar keli aiškus prioritetai? Kažin ar verta toje New Yorko konferencijoje pateikti daug prioritetų? Galbūt galėtumėte jūs pakomentuoti, kokie tai būtų keli prioritetai. Aš, pavyzdžiui, įsivaizduočiau, kad akcentuoti reikėtų moterų situaciją krizėse, taip pat pabrėžti moterų situaciją Haityje. Ačiū. Ačiū. Dabar Garcija Perės užduos klausimą. Tiesa, prieš ją suteikdama žodį norėčiau pasakyti kolegoms, jog mūsų viešne vėliausiai pusę penkių turi išvykti, Taigi, palikime jai pakankamą laiko dar atsakyti ir į klausimus. Dabar, ponė deputatė. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Be abejo, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti poniai ministrė už tai, kad jie atvyko į mūsų komiteto posėdį. Tikrai mums visiems labai džiugu iš čia matyti. Noriu padėkoti Jums ir už tai, ką Jūs pasakėte ką tik. Svarbu būti siekti toli, siekti ambicingų tikslų. Nes jeigu nebus siekiama ambicingų tikslų, mes ne, nepagerinsime situacijos. Tuo labiau, kad didelė moterų dalis yra labai prastoje situacijoje. Taigi negalime sauliaisis sudėjus rankom. Jūs kalbėjote apie atitinkamą observatoriją pateikėte ir šiek tiek statistikos apie tai, kiek moterų yra tapę smurto aukomis Ispanijoje. Mes tikrai turime turėti įrankių arba instrumentų, turime ES turėti pakankamai statistinių duomenų informacijos, kad galėtume tinkamai vertinę situaciją. Todėl mano klausimas, ar galvojant apie šią observatoriją buvo numatyti kokie nors bendri instrumentai? kurių dėka būtų galima efektyviau kovoti su smurtu prieš moteris. Ponas Tarabela. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Džiaugiuosi, kad atvykote į jūsų salę ir man atrodė, kad jums įžengus salę jūs uh, suteikėte mūsų posėdžiui daug uh, grožio ir daug uh, žavesio. Kalbėjote apie tai, kad e, moteris turi teisę į darbą, apie tai, jog jas reikia saugoti nuo smurto ir panašiai. Taigi, pirmiausia, aš norėčiau paklausti, kaip jūs kalvosite su smurtu. Manau, kad Ispanija tikrai yra pasiekusi nemažai pažangos. O kalbant apie smurtą, tai netrukus mes baltuos, balsuosime apie du pranešimus. Ir aš, pavyzdžiui, siūlau paskelbti Europinius metus skirtus kovoti su bet kokiu smurtu prieš moteris. Mes nekartą Europos parlamente bandėme tokius metus numatyti, tačiau Europos komisija nesureagavo į mūsų prašymą, nebuvo sureaguota į mūsų iniciatyvą. Taigi noriu pasiteirauti, ar sutiktumėte, kad būtų įsteigti tokie Europiniai kovos su bet kokiu smurtu prieš moteris metai. Jūs minėjote, jog šie metai yra kovos su skurdu metai. Ir manau, kad tokie specifiniai e, metai leistų atkreipti visuomenės dėmesį šią problemą. Taigi prašau, ponė ministrė, paremti šią mūsų iniciatyvą. Ačiū iš anksto. Ačiū. Pone Ernst. Ačiū. Pone ministrė, ko gero, moterų teisų komitete mums e, nebus nuobodu darbuotis. Noriu iš anksto padėkoti už jūsų drąsius bei įdomius žodžius. Jeigu leisimate, sureaguosiu į vieną problemą, kuri yra aktuali daugelį valstybių narių. Tai susiję su lygiomis galimybėmis. Dažnai lygios galimybės yra įtvirtinamos neprivaloma tvarka. Daugeliu atveju įmonės, valstybės institucijos lik ir pačios turi užtikrinti vienus atlyginimus arba leisti moteriams dalyvauti priimant sprendimus. Taigi noriu pasitarauti dėl tų skirtingų atlyginimų, kurias gauna vyrai ir moteris. Ar jūs numatote siūlyti privalomo pobūdžio priemonės valstybėms narėms? Ar nereikėtų čia kokiu nors sankcijų, nuobaudų, kokiu mastu reikėtų įpareigoti privačias bei valstybinės institucijas mokėti vienos atlyginimus. Tuo labiau, kad tokie skirtingi atlyginimai pas mus Vokietijoje mokami jau daugelį metų. Jeigu norime, kad vyrai bei moteris dalyvautų priimant sprendimus, būtų vienodai atstovaujami valdymo institucijose, valdybose, tarybose ir panašiai, tai vėlgi tai rausiu, kokiu konkrečiu priemoniu ketinate imtis, kadangi vyrai tikrai valdybose neužleidžia savo norų vietų moteriams. Tai kokiamis priemonėmis paskatinsite vyrus pasitraukti, kvotas numatysite ar kažką panašaus. Ačiū. Pone Bilbao, prašom. Ačiū labai. Ačiū, ponė ministrė, už jūsų pasisakymą. Taip pat noriu padėkoti ir už tai, kad jūs norite kovoti už lyčių lygybę Europoje. Jeigu neklystu, daugelis iš tų klausimų, kuriuos aš norėčiau užduoti, jau buvo užduoti, į kai kuriuos iš jų jūs jau ir atsakėte. Nepaisant to pasiteirausiu. Jūs kalbėjote apie Europos apsaugos orderį. Mums yra žinoma, jog moteris yra diskriminuojamos, turi mažiau teisų negu vyrai. Taigi pagal šį Europos apsaugos orderį, kurį jūs minėjote, ar pagal šį orderį bus galima numatyti kaip ir suderintus vienodus įstatymus valstybėse narėse. Pavyzdžiui, Basų krašte 2005 metais buvo priimtas atitinkamas įstatymas. Taigi mes norime, kad lyčių lygybė būtų užtikrinta visur, tame tarpe policijoje, teismuose ir panašiai. Taigi, ar nebūtų galima kažko panašaus imtis ir kitose sritise, kad būtų galima realiai palyginti moterų atstovavimą skirtingose struktūrose. Ar planuojate kaip nors imtis švietimo kampanijų, kad kreiptumėte vyrų dėmesį į šią problemą? Ko gero čia vertėtų paskelbti netgi savotišką manifestą, Pavyzdžiui, mano gimtinėje 10 tūkstančių vyrų pasirašė tokią lyčių lygybės manifestą ir ragina užtikrinti moterį diskriminavimą. Ar nebūtų galima kažko panašaus organizuoti ir Europos lygiu? Manau, kad šiame kontekste reikia gerai išnaudoti informacinės technologijas. Kaip pavyzdį paimkime Europos parlamentą arba nacionalinius parlamentus. Fa, pavyzdžiui, nuotraukose iš parlamento figuruoja beveik tik tai vyrai susidaro įspūdis, neva visa valdžia yra vyrų rankose. Visai neseniai Ispanijos e, pirmininkavimo komandą sudarė beveik vien tai vyrai. Tai ar nebūtų galima kažkaip subtiliau pateikti informaciją apie tai, kiek moterų vis dėlto irgi prisideda prie tam tikrų svarbių sprendimų prieimimo? Mūsų krašte esame įsteigę ombudsmeno instituciją, kuris priima moterų skundus dėl diskriminavimo. Taigi galbūt ir Europos mastu reikėtų kažko panašaus, kad moteris galėtų pateikti savo skundus dėl įtariamo diskriminavimo. Taip pat pagal tokius skundus turėtų būti numatomos ir sankcijos. Taigi galbūt ir Europoje reikėtų leisti privačiose struktūrose dirbančiams moteriams su skundais kreiptis į tam tikrą instituciją su skundais. Ačiū, ponia Papadopolos. Ačiū. Noriu pasveikinti Ispaniją kaip pirmikam šalį bei palinkėti sėkmės. Jau ne vienerius metus mes kalbame apie lyčių lygybę, bet diskutuojame daugiausiai iš skirtingų perspektyvų. Pavyzdžiui, aš jau ne vienerius metus stebėjau, kaip yra bandoma įgyvendyti Vokietijos iniciatyvą dėl biudžeto formavimo pagal lyčių lygybės principą. Norėčiau pasiteirauti, ar Ispanija ketina tęsti šią Vokietijos pirmininkavimo iniciatyvą, nes tai gali irgi užtikrinti geresnį vyrų bei moterų atstovavimą. Kitas dalykas. Europos taryba 2006-2008 metais vykti parengė labai sėkmingą strategiją į šią strategiją renkiant dalyvavo Europos parlamentas, o Europos vadovų taryba. Taigi klausiu, ar nebūtų galima išnau pasinaudoti Europos tarybos strategijos patirtimi, kad mes nekartotume jau atliktų darbų, kad atsižvelgtume tai, kas jau nuspręsta, kad sugebėtume parengti visą apimančią bendrą strategiją. Tokia strategija būtų praktiškesnė, užuot vėl viską pradėjus nuo nulio tikrai reikėtų remtis egzistuojančių įdirbių. Kitu atveju vėl mes pradėtume viską nuo nulio ir praleistume ne vienerius metus analizuodami skirtingus statistinius duomenis. Be to norėjau pasiteirauti ir apie praktinius dalykus, pirmiausia dėl biudžeto formavimo pagal lyčių lygybės principą, nes manau tai padės įspręsti daugelį problemų. Ačiū, ponė Mateira vicepirmininkė. Ehm, Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Ehm, bijau, kad mano klausimą jau uždavė ponas Tarabela. Ir taip pat norėčiau pabrėžti E, svarbą tų klausimų, kurie yra svarbesni už kitus klausimus. Norėčiau paklausti jūsų, ką jūs galvotumėte dėl europinių metų e, skirtų kovai su smurtu prieš moteris. E, italų ministras Karfani šį klausimą jau iškėlė ir aš dar kartą norėčiau pakartoti e, tą klausimą, kurį uždavė ponas Tarabela. Ir padėkoti Jums taip pat komiteto vardu, kad, kad atkreipėte dėmesį į šiuos mums rūpimus klausimus. Ačiū. Rašau. E, pone ministrė, sveiki atvykus į mūsų komitetą. Aš norėčiau užduoti klausimą. E, labai svarbu priimti direktyvą direktyva dėl nešių darbuotojų apsaugos ir sveikatos. E, mūsų diskusija šiuo klausimu jau vyksta kurį laiką. E, tačiau į tam tikrų politinių frakcijų nuomonę išsiskiria dėl tėvystės atostogų. EPP frakcija remia e, tėvų indėlį į vaiko ugdymą ir auginimą. E, galbūt e, šį klausimą reikėtų spręsti atskiroje direktyvoje, todėl norėčiau paklausti, kokia yra Ispanijos, kaip ir mininkaujančios valstybės nuomonė šiuo klausimu. Ir kadangi tai yra nelengvas klausimas, linkiu Jums sėkmės. Dabar žodis poniai ministrei, suteiksime jai galimybę atsakyti į užduotus klausimus. Prašau. Dėkoju visiems už pateiktus klausimus. Pradėsiu nuo galo. Ispanijos pozicija dėl direktyvos, kaip aš jau sakiau e, savo pasisakymę, labai svarbu pasiekti susitarimo, pagristo bendrų susitarimų ir kad direktyva būtų priimta. Tai yra vienas mūsų prioritetinių tikslų. Nes mūsų nuomonė ši direktyva turėtų būti subalansuota ir atspindėti į įvairias pozicijas. Taigi, tam tikros išlygos išsakytos čia e, ir susijusios e, su e, gimdyvių sveikata e, ir jų galimybėmis sugrįžti į darbą. Taigi turime stengtis pasiekti e, geresnės pusiausviros tarp profesinio ir asmeninio gyvenimo ir mes turime siekti ir norime pabrėžti sažiningumo ir lygiateisiškumo e, dalykus ir turėsime dirbti su komisija ir su parlamentu siekdami užtikrinti e, ką tik pagimdžiusių ar krūtimi maitinančių darbuotojų teisės. E, šiame komitete bus balsuojama uh, E, užimtumo reikalų komitete taip pat bus e, balsuojama ir mes su nekantrumu lauksime balsavimo rezultatų šiuose komitetuose, kad galėtume toliau dirbti šio prioritetinio e, klausimo srityje. Mes nenorime, kad mūsų nuomonės išsiskirtų e, su parlamento e, nuomonė. Mes siekiame darnios visų institucijų veiklos. Ir šiame kontekste norėčiau pasakyti, kad mes nekuriame naujos struktūros, mes nekuriame naujos institucijos ir norime užtikrinti, kad būtų taikoma vienoda, vieninga metodologija, vieningi rodikliai, būtų sudaryta pažangi praktika ir galėtume bendrai spręsti e, klausimus susijusius su smurtu smurtų prieš moteris. Mes turime dalintis gerą praktiką tarp valstybių narių ir svarbiausia žengti pirmąjį žingsnį įkuriant bendruosius europinius rodiklius. Tai būtų pirmasis bendrasis vardiklis mūsų veikloje. Mums reikia vieningo globalaus globalios problemos sprendimo. Turime remti statistiką vieningais rodikliais, kurie gali būti, galėtų būti lyginami. Ir pono Tarabelos klausimas. Aš čia per daug nesigilinsiu į detalės. Uh, E, e, e, jūsų pasisakymo pradžioje, priimsiu taip tik kaip komplimentą. Na, o dėl jūsų klausimo, kurį paremė ir kita kolega, tai čia reikia, kad abi institucijos ir komisija ir parlamentas apsvarstytų šį klausimą dėl vienu ar kitų metų e, paskirimo e, kaip e, kovo, kovos su smurtu prieš moteris metų. Ir šią idėją ir iniciatyvą reikėtų paremti bendromis iniciatyvomis. Kadangi laiko yra nedaug, aš negaliu per daug išsiplėsti, tačiau uh, E, čia buvo iškelta labai daug svarbių nuomonių, svarbių pastabų. Dėl išteklių panaudojimo 60 procentų e, darbingo amžiaus e, gyventojų ES yra moteris. Taigi moteris turi geresnį išsilavinimą, tačiau prieiga prie darbo rinkos yra prastesnė. Na, o kas. E, dėl vadovaujančių postų, tai yra tik 3 procentai, kurios užima moteris e, didžiosiuose bendrovėse, jų valdybose, tik nedaugelį postų užima moteris. Ir bet kokiu atveju tai yra tikrai neteisinga. Remiantis statistiką, tos įmonės, kurios daugiau turi moterų vadovaujančiose postuose, jų bet kokie rodikliai, veiklos efektyvumo rodikliai yra daug geresni negu tų įmonių, kurios neturi tiek daug moterų vadovaujančiose postuose. Ir akivaizdu, kad mes norime matyti daugiau moterų e, sprendimą priimančiuose postuose nes tai yra naudinga ir pačioms numo, nuomo, e, įmonėms. Ir Ispanija ketina e, šį klausimą e, kelti į darbo tvarkę. Norime, kad šis klausimas būtų ir 20 metų strategijoje vasario trečią dieną Kadis mieste vyksinčiame ministrų susitikime susijusime su e, Pekinas plus 15 veiksmų programa e, šį klausimą kelsime. Ir mes turime stengti šalinti visas tas kliūtis e, trukdančias moterims užimti vadovaujančius postus versle Taip pat norėčiau dar paliesti klausimą dėl stereotipų, kurį iškėlė vienas iš mm, kalbėjusių kolegų. Tai labai svarbu šį klausimą aptarti ekspertų susitikime gegužės 31 dieną Madride. Mes turėtume panagrinėti, kaip e, moterų klausimas atsispindi žiniasklaidoje. Aš tiesiog norėčiau iš dar kartą iškelti e, trejato e, pirmininkavimo sistemos privalumus, kadangi taip sukūriamas e, veiklos testinumas. E, lygiai teisiškumo aspektas aspektų atspindėjimas sudarant biudžetą taip pat svarbu ir mes čia turime daryti pažangą. Mes Ispanijoje tai jau padarėme, priėmė specialiuosius lygiateisiškumo įstatymus ir lygiateisiškumo pasiekmių įvertinimo įstatymą. Na, o kas dėl pasiekmių E, valstybės biudžetui atsižvelgiant į lygiateisiškumo perspektyvą. Tai mes turime skirti daugiau dėmesio šiems klausimams. O kas dėl e, Haiti? šio klausimo, tai irgi labai aktualu. Čia mes turime galimybę parodyti, kokios yra Europos vertybės. Ir e, tikiuosi, kad Europa sugebės pademonstruoti visam pasauliui, kad norime padėti nelaimės ištiktiems, o kadangi e, moteris yra vienos iš labiausiai nukentėjusių, tai mes e, šią progą turėtume pasinaudoti ir e, Monrealyje šiandien e, vyksta susitikimas E, dėl pagalbos Haičiui šiandien ir artimiausioje ateityje. Dėkuoju uždėmesi. Didelis ačiū, ponė ministrė, už išsamius ir konkrečius atsakymus, už jūsų e, karštą entuziastingą darbą e, šioje srityje. Taip pat norėčiau palinkėti Ispanijai kaip pirmininkaujančiai valstybei, visos e, įmanomos sėkmės dirbant lygiai teisiškumo srityje. Dėkuoju Jums. Tuomet pereisime prie kito darbo tvarkės punkto. Pereisime tiesiai prie balsavimo, kurį turėjome pradėti jau anksčiau, tačiau diskusija e, buvo labai įdomi. Na, o dabar biudžeto įvykdymo patvirtinimas ES, Europos bendrijų bendrasis biudžetas, trečiasis skirsnis. Pone Bauer, nuomonės referente. Ar ponia Bauer norėtų pateikti kokios nors papildomos informacijos prieš balsavimą? Ir jei norėtumėte pasakyti, ką nors prašau žodis poniai Bauer. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėjau pasakyti tik tiek, kad nebuvo pateikta jokių pakeitimų, taigi neturiu ką ir pridurti. Dėkoju. Tak, fru Bauer. Dėkuoju, poniai Bauer. Ar kolegos esate pasirengę balsavimui? Dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Norėčiau paklausti kolegų, ar galėtume. Uh, balsuoti bendrai dėl siūlymų, dėl pakeitimų. Jokių prieštarimų nėra. Tuomet pradėsime balsavimą. Aš pabandysiu angliškai pravesti balsavimus. Atleiskite galite, jei ne visai teisingai kalbėsiu angliškai, jeigu bus nesusipratimų, jeigu nesuprasite, tai pasiaiškinsime. Taigi, balsuojame dėl ponios Bauer nuomonės. Prašau, kas už, kas prieš susilaikiusieji. Priimta. Sveikinu. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsavimas pradėtas. Truputėlį palauksime. Visi pabalsavote? Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 22 balsai už. Sveikinu, ponia Bauer. Kitas klausimas, dėl kurio balsuosime, tai yra du žodiniai klausimai e, susijus su Pekinas plus 15. Norėčiau paklausti jūsų, ar negalėtume balsuoti bendrai dėl e, žodinio klausimo komisijai ir e, e, tarybai. Ar galėtume bendrai dėl šių klausimų ben, balsuoti? Taigi, balsuojame bendrai, kas už Atleiskite, septintas pakeitimas. Dėl žodinių klausimų balsuojame, ne dėl rezoliucijos. Prašau, kas už žodinius klausimus, kas prieš susilaikiusiai priimta. Na, o dabar pereisime prie rezoliucijos susijusios su Pekinas plus 15. Balsavimas dėl rezoliucijos. Pradėsime nuo septinto, su, septintojo pakeitimo. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. Aštuntas pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. Devintas pakeitimas. Kas už, prieš. Susilaikė. Priimta. Vienuoliktas pakeitimas atsiimtas. Dešimtas pakeitimas. Čia e, pono Jaro, e, ponios Jaroka žodinis pakeitimas. Kas už dešimtą žodinį pakeitimą? Kas prieš? Susilaikiusieji priimta. Dvyliktas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikę. Priimta. Tryliktas. Už? prieš, susilaikė, priimta. 14 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 15 pakeitimas, prie, už, prieš, susilaikė, priimta. 16 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 17 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Patikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimo kortelėmis balsavimas pradėtas dėl 18 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 23 už. Atsiprašau, 23 balsavo, 15 už. 8 prieš. Pakeitimas priimtas. 19 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 20 kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 21 kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 22 pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikiusiai. Atmesta. Patikrinkime elektroniniu būdu. Dėl 22 pakeitimų balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas. Balsavimo rezultatai 13 už, 12 prieš priimta. Pirmas pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. Antras pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtas pakeitimas Kas už? Kas už? Už ketvirtą pakeitimą. Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Penktas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Na ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 21 balsavo už, 1 prieš, 3 susilaikė. Priimta. Sveikiname vieni kitus už darbą. Tuomet pereisime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje 2009 metais. Žodį suteiksiu pranešėjui, ponui Tarabelai. Prašau. Mes e, šį pranešimą rengiame ilgai ir aš norėčiau, kad pasiektume kompromisą. Yra keturi pakeitimai. E, tai dera su kitais dviem pranešimais. Šešėlinė pranešėja ponė Luling. Aš norėčiau susitikti susisiekti tai su kitu pranešimu dėl maisto produktų, pakuotų maisto produktų ženklinimo. Ir norėčiau padėkoti visiems kolegoms ir šešėliniams pranešėjams, kolegoms, kurie pateikė pakeitimus ir parodė susidomėjimą mūsų pranešimu. Norėčiau pasakyti, kad esu labai patenkintas tą darbinę dvasę, e, kurią mes e, dirbome. Ačiū, ponas Tarabela. E, prašau, pirmiausia žodžiu, prašau, ponė Luling, prašau. Aš e, norėčiau pasakyti vieną dalyką dėl šių dviejų pranešimų. E, Pono Tarabelos pranešimas yra labai svarbus ir manau, kad turėtume užtikrinti, kad e, jis e, išliktų, e, kad jo esmė išliktų tokia. Tačiau kai kuriuose vietose jis yra sunkiai skaitomas. Todėl turėtume pasinaudoti progą peržvelgti ir aptarti detalės, kurios tekstui nieko gero neduoda. Aš taip pat esu pateikusi pakeitimų. Ir manau, kad kai kurie pakeitimai e, nėra esminiai. Manau, kad pranešimas turi būti sutelktas į esminius dalykus ir turėtų būti lengvai skaitomas. Ir manau, kad pats ponas Tarabela turėtų būti suinteresuotas tuo. Aš nemanau, kad jis pats norėtų, kad jo pranešimas būtų apsunkintas per nelik daug detalių. Pasprašau, ponė Zaborska. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau 44 pakeitimą atsiimti, kadangi e, čia kalbama apie diskriminaciją, antidiskriminaciją tarp vyrų ir moterų. Taigi aš atsijimu pakeitimą 404. Ačiū. E, prašau, e, ponė Jano Kodakis. Ponė Jano Kodakis, prašau. Tai labai svarbus pranešimas ir manau visi dėl to sutarėme. Bendras vienodas atlyginimas už e, tą patį darbą ir vienodos moterių e, ir vyrų teisės ir aš manau, kad dauguma tai remia. Tačiau, visuomet yra tačiau e, seksualinės sveikatos klausimų įtraukimas į šį pranešimą yra e, netinkama vieta šis pranešimas. Yra. Tai yra nacionalinių vyriausybių prerogatyva. Manau, kad mes tokiu būdu tik tai susilpniname lyčių lygybės klausimo svarbą. Ir manau, kad turėtume išsamei atidžiai pagalvoti, ko mes siekiame. E, ačiū žodis poniai Kornelisen. Ačiū ponia pirmininkė. Visų pirmiausia, norėčiau Norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad labai e, puiku aptarinėti tokius svarbius klausimus su tokiu šauniu ir gerai atrodančiu pranešėju. E, pranešimas tikrai buvo neblogas. E, tai yra vertinančio pobūdžio pranešimas, tačiau galėtų būti šiek tiek aštresnis. Ir aš tai stengiausi įnešti savo pakeitimais. Aš norėčiau e, aptarti trumpai tris dalykus. Visų pirmiausia, tai yra e, e, kovos su krizės padariniais planai. Visų pirmiausia, mano 46 pakeitimas susijęs su tuo, kad ekonomikos gaivinimo planai tiek ES, tiek valstybėse narėse dažnai yra sutelkti dirbti į tuos sektoriuose, kuriuose vyrauja vyrai. 90 procentų e, paramos e, krizės, e, krizės paramos fondo eina tiems sektoriams, kuriuose daugumai yra vyrai. Ir tokiu būdu e, mes nesuteiksime reikiamus e, pagalbos tiems, kam ši pagalba ypatingai reikalinga. Ir aš tikiuosi, kad pranešėjas e, pakeis savo nuomonę dėl mano 46 pakeitimo. E, kitas klausimas, kurį norėčiau iškelti, tai yra sprendimų prieimimas dažnai jaučiamas nenoras spręsti klausimas. Šį klausimą. Jau 20 metų šis klausimas yra keliamas ir didžiausio progreso pasiekta Norvegijoje. Argumentai prieš dažnai susijęs su tuo, kad tai yra e, nesažininga moterų atžvilgių. E, ir praeitą savaitę aš dalyvavau susitikime su pensijų fondų atstovais ir manęs paprašė įpilti visiems kavos, todėl kad aš buvau vienintelė moteris tame susitikime. Ir aš tikiuosi, kad visi balsuos už mano 90 ar 94 pakeitimą, taip pat už Sofį pakeitimą 91. Ir kitos mano pastabos yra E, daugiau klausimas e, susijęs su moterų teisų hartija. Man atrodė, kad Alde sveikintų tam tikrų papildomų nuostatų ir aš tikiuosi, kad toliau kalbėsintys e, mane nušvies ši, šiais klausimais. Ačiū, e, ponė Kornelisen. O dabar žodis ponui Tarabelai. Aš e, kiek supratau, ponė Kornelisen, e, jūs likote nepatenkinta tuo, kad jums teko pilstyti, kad jums buvo pasiūlyta išpilstyti kavą pensijų fondų valdytojų susitikime. Tai prašau, žodis ponui Tarabelai. Norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems ir išsakiusiems e, paramą dėl 91 ir 94 e, pakeitimų. Aš esu už juos, o dėl 46 pakeitimo galiu būti lankstus. E, mano frakcija darė man spaudimą E, tačiau ir buvo tokių, kurie e, sakė, kad e, tai nėra grinai materialiame sektoriuje. Tai yra ekonominis klausimas. Ir tokiuose sektoriuose, kaip ir, pavyzdžiui, transporto sektorius, ten dirba daugiausia vyrų. Ir žinoma, e, tai turi socialinių pasiekmių. Ir mes e, e, visų pirmiausia turėtume daryti žygius keičiant ekonomiką. Aš sutinku, kad ekonomikos gaivinimo planai ir ekonomikos gaivinimo fondas susijęs su sektoriais, kuriuose e, dauguma e, dirba vyrai. Tačiau e, turėtume suprasti, kad šie stereotipai egzistuoja dėl vyrų, vyriškų ar moteriškų sektorių. Tačiau būtų idealų, jeigu galėtume e, pasiekti kompromisu ir aš esu pasirengęs būti lankstus. Dėkuoju, ponai, ponas Tarabela. E, pone Figureido norėtų pakomentuoti dar. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš iš pat pradžių neprašiau žodžio, tačiau e, klausydama šios diskusijos norėčiau pasisakyti. Pirmame etape e, daugiausiai darbo vietų buvo prarasta ta, tuose sektoriuose, kur dirba daugiau e, vyrų. Tačiau e, naujausia statistika Eurostatas rodo, E, kad dabar nedarbas yra didesnis moterų tarpe ir tuose sektoriuose, kuriuose vyrauja moteris. Todėl turėtume balsuoti dėl šio pakeitimo, atkreipdami dėmesį į moterų nedarbą. Be to, manau, yra šalių, kur nedarbo uh, moterų nedarbo skaičiai yra daug didesni negu vyrų nedarbo. Bet kokiu atžvilgiu mes negalime kalbėti apie obs, absoliučius skaičius, tačiau turėtume kalbėti apie procentus, apie nedarbo procentus. Taigi yra daug valstybių narių, kur moterų nedarbo procentas yra daug didesnis negu vyrų. Tačiau krizės pradžioje situacija buvo kitokia, kai daugiau darbo iš pradžių prarado vyrai. Dėkuoju e, už komentarą, prašau, pone Gumai. Norėčiau tik tai patikslinti, kad krizės pradžioj, krizė iš pradžių palėtė daugiausia automobilių pramonę, kur daugiausia dirbo e, vyrai. Tai buvo viena iš priežasčių, kodėl daugiausia darbą prarado vyra. E, o e, vėlesnių krizės laikotarpių e, daugiausiai darbo neteko moterys. E, ir turėtume tai patikslinti. Aš labai dėkuoju, kad jūs e, iškėlėte šią pastabą, ponė Figureido. Gumai. Ačiū, ponė Gumai. Diskusija baigta. Galime pradėti balsavimą. Balsuokime. Pakeitimas numeris 45. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 46 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 47 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 48 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 49. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 50 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 51 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 52 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 53 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 54 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, Atmesta. 55 pakeitimas kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 56 pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikiusiai. Atmesta. 57 kas už? Prieš? susilaikė, priimta. 58 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 59 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 60 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Patikrinkime elektroniniu būdu. Elektroninis balsavimas dėl 60 pakeitimo. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Keturiolika už, vienuolika prieš. Taigi priimtas pakeitimas. 61 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikusieji priimta. 62 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 63 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 64 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 65 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 66 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 67 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 68 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 69 pakeitimas. Patikrinkime dėl 68 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Rezultatai. 12 už, 15 prieš. 68 pakeitimas atmestas. 69 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 70 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 71 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pri, atmesta. 72 pakeitimas. E, identiški pakeitimai nuo 72 iki 76. Kas už grupę šių pakeitimų, kas prieš susilaikė, atmesta. 77 pakeitimas. Neaktualus. Tada 78 dviejomis dalimis, kas už pirmąją dalį. Prieš susilaikė priimta. Antroji pakeitimo dalis, kas už, kas prieš susilaikiusiai. Atmesta. Patikrinkime elektroniniu būdu dėl 78 pakeitimo antrosios dalies. Elektroninis balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas. 12 už 15 prieš. Atmestas. 79 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 80 kas už, prieš susilaikė priimta. 81 kas už, prieš susilaikė priimta. 82 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. 83 kas už, prieš susilaikė, priimta. Dabar 84 pakeitimas. Jis atkrenta. Aštuoniasdešimt šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. 87. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 88. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 89. Pakeitimas. Kas už? Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 90 dviejomis dalimis. Pirm, už pirmąją dalį. Kas už pirmąją dalį? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dėl antrosios dalies. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 92 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 93 pakeitimas. Kas už? prieš susilaikė priimta. 94 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 95 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Dabar 91 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Patikrinkime elektroniniu būdu. 91 pakeitimas. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta 15 už, 12 prieš. Pakeitimas priimtas. 96 atkrenta, 97 pakeitimas atsiimtas, 98 pakeitimas dviejomis dalimis. Dėl pirmosios dalies, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dėl antrosios dalies, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 99 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. Šimtasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtas pirmas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtas antras, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas ketvirtas pakeitimas kas už, prieš, 104 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 103 pakeitimas. Kas? Atkrentaisai. 105 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. 106 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 107 ir 108 ir 109, už juos kartu balsuosime, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Elektroniniu būdu patikrinsime dėl pakeitimų 107, 108 ir 109. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 7 už 18 prieš 1 susilaikęs. Šimtas dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas. Patikrinkime dėl šimtas dešimto pakeitimo elektroninių būdų, balsavimas pradėtas. vote is closed. No. Many people haven't voted. Balsavimas baigtas. Nine. Devini balsavo už, keturiolika prieš, taigi atmesta. Šimtas vienuoliktas už, prieš, susilaikė atmesta. 112 už, prieš susilaikė priimta. 113 už, prieš susilaikė priimta. 114 už, prieš susilaikė priimta. Dabar periname prie antro pakeitimo už prieš susilaikė priimta priimta. Ir atskiras balsavimas. Aštuntas už prieš susilaikė priimta. Ir trečias pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Ketvirtas pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Penktas už prieš susilaikė priimta. Šeštas pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Septintas už prieš susilaikė atmesta. Aštuntas pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Devintas už, prieš susilaikė atmesta. Dešimtas už, prieš susilaikė atmesta. Vienuoliktas už, prieš susilaikė priimta. Dvyliktas už, prieš Už. Pradedame nuo už. Taigi už, prieš, susilaikė atmesta. Dabar pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Vadinasi, 14, 15 ir 16 14 ir 15 atkrenta, 16 dabar už, prieš, susilaikė, priimta. 17 pakeitimas, dviem dalimis, pirma dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 18 už, prieš, susilaikė susilaikė priimta. 19. Dviem dalim, pirma dalis už, pri, prieš susilaikė priimta. Antra dalis už, prieš susilaikė atmesta. 21. Už, prieš susilaikė atmesta. Galbūt pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 21 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 13 balsavo už, 14 prieš, taigi atmesta. 22 už, prieš, susilaikė priimta. 23 už, prieš, susilaikė, atmesta. 24 už, taip, atleiskite, už, sako pirmininkė, už 24, prieš, susilaikė, atmesta. 25 už, prieš, susilaikė, priimta, 26 už, prieš susilaikė priimta. Antras kompromisas už prieš susilaikė priimta. 27 ir 28 atkrenta. Periname prie 29. Už prieš susilaikė priimta Priimta. Atkrenta? Ne. Tai papildymas, tad reikia balsuoti. 29. Už 29. Prieš susilaikė priimta. 30 už prieš susilaikė priimta. 31 už prieš priimta. 32, dvi dalys. Už pirmąją, už, prieš, susilaikė atmesta, antra dalis, už, prieš, susilaikė priimta. 33, už, prieš, susilaikė priimta. 34, už, prieš, susilaikė priimta. 35, už, prieš prieš susilaikė priimta. Trečias kompromisas už prieš susilaikė priimta. 36 atkrenta, dabar ketvirtas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Atkrenta 37, balsuojame dėl 38 ir 39. Galime balsuoti dėl jų abiejų iškart. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Balsuojame dėl 40. To už. Prieš. Susilaikė. Priimta 41 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 42. Ne, pasitikrinsime keš, dėl 41 elektroninių būdų. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 9 balsavo už, 15 prieš ir 3 susilaikė. Taigi atmesta. 42. Už, prieš, susilaikė, priimta. 43. Už, prieš susilaikė priimta ir 44 atsiimtas. Taigi galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 15 balsavo už, 5 prieš ir 7 susilaikė. Taigi, sveikiname poną Tarabelą ir taip pat šešėlinius pranešėjus bei mūsų komitetą. Tack för ett bra samarbete. Dėkuoju už bendradarbiavimą balsuojant. Tuomet perėsime prie devinto klausimo. Tai yra nuomonė maisto produktų saugos ir sveikatos komiteto nuomonė. Dėl komisijos komunikato pranešimo kova su vėžiu Europos partnerystė. Šiuo klausimu šiandien diskutuosime. Atsakinga pranešėja yra ponė Thompson. Suteiksiu žodį poniai Thompson. Prašau. Pone Thompson, žodis jums. Puiku, kad jūs taip diskutuojate, bet žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. E, tai pran... nuomonės e, projektas dėl e, vėžio Europoje. E, vėžio, e, vėžiniai susirgymai yra labai didelė problema Europoje. Statistika yra liūdna ir e, moteris dažniausiai serga krūties, gimdos kaklelio, gimdos sienelių, kiaušintokių, kiaušidžių ir makšties vėžių. O sergamumas krūties vėžių toliau auga e, ir ligonės yra vis jaunesnės. Europos e, Sąjungoje krūties vėžių susirga kasmet apie 275 tūkstančiai moterų. E, Europos partnerystė yra labai įdomi ir svarbi iniciatyva. Ir tačiau čia nepaminėta labai svarbi lyčių uh, E, e, perspektyva e, šiame klausime. Tačiau kalbama apie, apie vėžio patikrą įtariant krūties, gimdos kaklelio ir storosios žarnos e, vėžį. Manau labai svarbu, kad būtų atliekami tyrimai, kurie susijėtų e, lyti ir sarabėžių ir nustatytume sąsąją tarp vėžio ir lyčių. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū, ponė Thompson. Žodis visiems norintiems pasisakyti. Prašau, ponė Leotard. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik wil ook heel graag mevrouw Tom. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Thompson. Manau, kad iš tiesų pateiktas puikus nuomonės projektas. Ko gero, 15 1500 regis ženklų gali būti tokiame dokumente, tai ribotas kiekis, bet vis dėlto tekstas geras ir gal kai ką dar būtų galima papildyti, pateiksiu atitinkamus pakeitimų pasiūlymus. Viena vertus dėl prevencijos, e, ypatingai kalbant apie e, moteris emigrantės, nes neretai E, yra pastebima tam tikrų skirtumų e, neuropietės dažniau serga gimdos kaklelio vėžiu e, negu europietės, tai moteris iš Pietų Amerikos ir Kinijos, tokių panašių šalių. Taip pat, kai kalbam apie prevenciją, reikėtų atkreipti dėmesį į vyresnio amžiaus moterų situacija. Visuomenė senėja ir vėžys nustatomas atitinkamai vis dažniau vyresnio amžiaus moteriams. Taigi, jeigu kalbame apie prevenciją, tai taip pat reikėtų ypatingai akcentuoti e, patikras vyresnio amžiaus moteriams. Taip pat nustatyta, kad tam tikrose visuomenės grupėse e, kad e, yra susidurama su, su problemomis tam tikrose tikėjimo grupėse. Pavyzdžiui, Maltoje reiktų nedrausti dalyvauti tokiuose prevencinėse programuose. Ir dėl kuo ankstesnio lygos nustatymo, tai tyrimai parodė, kad tam tikros technologijos susijusios su rizika, jeigu darome šimtaprocentinę patikrą, reikėtų atkreipti dėmesį kad, į tai, kad nekiltų dėl to, papi, kad mes nesukeltume dėl to papildomų e, problemų. Taigi mokslininkai turėtų šią sritį dar labiau ištirti. Taip pat yra e, kai kurių e, kancerogeninių vaistų, kurių kaina labai didelė ir nedaug kas tik tai gali sauliaisti juos įpirkti. ir beje moteriams daug sunkiau išbristi iš skurdo, o ne, finansinis nepriteklius neturėtų būti e, kliūtimi gauti vaistus. Daugiau ordet til um, fru Paljadėlį, vasagod. Evkaristo, kirie projektą. Pone Paljadėlį. Ačiū, ponė pirmininkė. Vienas papildomas klausimas pranešėjai Ar, praneš, ar komisijos komunikate yra numatyta kas nors e, mokslinių tyrimo srityje, ar tik tai konstatuojami faktai? Tai yra nepriklausomai vertinant nuo e, lyties aspekto. Jeigu norime remti mokslinius tyrimus, mokslinių tyrimų centrus Europoje, ar yra galimybė tą padaryti, ar, ar remiam jį? Et, fru Ovirs.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 sveikatą iš tiesų reikėtų vertinti teigiamai. Ir labai puiku, kad ponė Thompson iš mūsų komiteto pateikė nuomonės projektą. Ypatingai gerai, kad atkreipiamas dėmesys į susirgymų vėžių priežastis. Ir be vienas svarbus dalykas taip pat ir komisijos tekste yra partnerystė jos akcentavimas. Jeigu apie tai kalbame, tuomet reikia kalbėti apie visas suinteresuotas grupės, apie aktyvų jų įtraukimą, sveikatos ekspertus, sveikatos priežiūros asociacijas reikėtų įtraukti į procesą. Tai labai svarbu. Ir jeigu kalbame apie prieigą prie informacijos e, susijusios su gydimu ir prevencija, tai galime pastebėti nemažai skirtumų tarp valstybė, valstybių narių. Bet turime turėti mintyje, kad reikia užtikrinti vienodą moterų prieigą prie patikros, prevencijos, prie gydimo. Taigi šios aspektus reikėtų ypatingai pabrėžti mūsų tekste. Dėl 2013 metų ir numatytų šimtaprocentinių patikrų, tai be abejo tikslai ambicingi tą reikia vertinti teigiamai. Tačiau taip pat ir realistiškai tai žvelgti, patiriame ekonomikos krizę, tad reikia pirmiausia kelti klausimą, ar valstybės narės apskritai e, sugebės išpildyti tokį išsikeltą tikslą, ypatingai kai numatomas galutinis terminas 2013. -tieji. Galbūt reikėtų paprašyti pateikti pirmiausia išsame strategiją ir pažangos ataskaitas viso šio proceso apskritai, kadangi tai labai svarbi tema. Ačiū. Tak, Okay. Dėkuoju poniai Ovir, dabar žodis poniai Thompson. Uh, øh, det handler jo om, og øh, uh, det, det handler jo om, øh, uh, vil jeg sige til fru Via, som den sidste. Mm, kągi, ponė Vier, pradėsiu nuo jūsų pastabos. Mm, čia siekiama išvengti padidėjusio mirtingumo nuo vėžio. Sakoma, kad 275 tūkstančiai moterų ES kasmet susirga vėžiu. Ir reikia kažką daryti, kad taip nebūtų. Aš susidūriau su tokia praktika, kad teikiami ne tik įvairūs gydimo metodai, bet jie taip, jiems taip pat įtakos daro ir tam tikras regionas. Dažnai, jeigu nesteikiama patikros galimybė, tai moteris ir e, nesudalyvauja toje patikroje, nevažiuoja į kokį nors kitą miestą. Reikia, kad patikros vyks, vyktų kur nors netoliese. Ir būtinai reikia dirbti regioniniu lygmeniu, antraip moteris tiesiog nesudalyvaus patikrose. Bet sutinku su tuo, kad reikia taip pat įtraukti įvairias organizacijas, suinteresuotasias grupės į šį darbą. Tačiau, kai kalba eina apie tai, kad komisija remia tokią veiklą, tai ir parlamentas galėtų prie to prisidėti. Yra įvairių priemonių, kurios susijusios su darbo rinka, kurios yra skirtos ES, numatytos ES ir reiktų tą išnaudoti. Iš tiesų sudėtinga, kai moteris susirga ir tuomet e, privalo pasinaudoti atitinkamomis priemonėmis, nes be abejo praranda darbingumą. Dėl emigrančių padėties ir dėl to, kad, pavyzdžiui, moteris iš Indijos, Kinijos ar e, Latino Amerikos šalių negalima sakyti, kad jų genetinis paveldas toks pat Ačiū poniai Thompson. Pone Savorska prašė žodžio taip pat. Ačiū ponė pirmininkė, atleiskite, kad aš paprašiau žodžio, nors kalba pranešėja, bet visgi porą trumpų komentarų. Iš tiesų reikėtų pagalvoti galbūt apie bendradarbiavimą, apie tai, kaip galima būtų išnaudo, panaudoti ES lėšas ne tik moksliniams tyrimams, bet taip pat ir prevencijai ir gydymam. Mes kalbame apie ekonomikos krizę, apie tai, kad valstybės narės neturi pakankamai lėšų, kurias galėtų skirti šiai, šiai sričiai. Tačiau manau, kad reikia numatyti tiesiog aiškius prioritetus, kur, kokiams sritims yra skiriamos lėšos, kokie tam skirti fondai ir aš manyčiau, kad kova su vėriu turėtų būti tarp prioritetų. ponė pranešėja, ką noriu pasakyti. Mm, iš esmės remiu pirmo punkto tekstą mm, dėl to, kad reikia nuodugnių patikrų ir vėžio ir lyties ryšio tyrimų, tačiau apskritai reikėtų akcentuoti ne tik aplinkos taršą ir ir šių dalykų įtaką susirgymams. Bet pabrėžti susirgymų priežastis apskritai. Nes tuomet piliečiai tiesiog turės geresnę prieigą prie prevencijos programų. ir geriau žinos, ko vengti, siekiant nesusirgti vėžių. Ir dabar vėl žodis poniai Thompson. Na, aš visai sutinku su ponia Saborska dėl to, kad e, dėl lėšų skiriamų prevenciniams programams ir be abejo galima sakyti, kad tos priemonės dar labiau pagelbėja visuomeniai. Kadangi nedarbas vis dėlto kainuoja dar brangiau. Moterims, moteris reikėtų skatinti, bet taip pat anksčiau gimdyti vaikus, kadangi tuomet e, du kartus sumažėja tikimybė susirgti krūties vėžio. Dėkuoju, ponė Tomsen, pasižiūrėkime į numatytą tvarką raštį. Pakeitimų pateikimo galutinis terminas yra vasario antrą dieną, 12 valandą. Balsavimas komitete vasario 23 dieną. Aplinkos komitete bus balsuojama kovo 16 dieną, o plenarinėme posėdėje turbūt balandžio mėnesį bus balsuojama dėl šios nuomonės. Ar galėtume patvirtinti tokį darbo tvarkaraštį? Kitas darbo tvarkės e, klausimas. Dabar suteiksiu žodį poniai Estrelai, todėl kad aptarsime ponios Estrelos pranešimo pakeitimus pranešimas dėl geresnės nešių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata. E, šis, šį klausimą jau esame komitete anksčiau aptarę. Ir kaip jūs turbūt pamenate, e, šis klausimas yra e, gražintas mums iš iš plenarinio posėdžio vykusio 2009 m. Liepos mėnesį ir buvo pavesta poniai Estrelai toliau e, vystyti šį klausimą. Yra gauta eilė pakeitimų. Visi pakeitimų siūlymai yra išversti į visas kalbas, todėl šiandien aptarsime pakeitimus. Diskusiją pradėsime e, suteikdami žodį poniai Estrelai, komiteto vicepirmininkė. Prašau, ponė Estrela. Ačiū, ponė pirmininkė. Faktiškai mes juk jau ne pirmą kartą nagrinėjame šį klausimą šios kadencijos parlamente. Jeigu neklystu, pirmą kartą šį klausimą mes nagrinėjame jau vieną kartą, o dabar nagrinėsime pakeitimus, kuriuos pateikė įvairūs tiek komiteto nariai, tiek ir politinių frakcijų atstovai. Taigi pirmiausia, aš norėčiau padėkoti kolegoms už tai, jog labai rimtai yra žiūrima į šią temą. Iš viso 169 pakeitimų sulaukiau. Visi jie labai skirtingi, labai vairūs. Ko gero, pagal pakeitimų gausą galima spręsti, jog ši tema yra labai aktuali. Tikrai žmonės su entuzijazmu žiūri šią temą, nori priimti direktyvą. Kai kurie pakeitimai kartojasi, Daugelie pakeitimų kartojamos tos pačios mintis. Taigi atsižvelgiant į tai, galbūt sugebėsiu pasiūlyti jums kompromisinių variantų. Bent jau tokių kompromisų aš siekčiau. Suprantu, kad nebus lengva. Tačiau vis tiek turime susitelkti, reikės susijęsti kartu su skirtingų frakcijų šešėliniais pranešėjais, kad kartu pasiektume kiek įmanoma platesnį sutarimą dėl šios direktyvos. Tuo labiau, kad direktyva nepaprastai svarbi. Ko gero mes patys esame suinteresuoti kiek įmanoma greičiau užbaigti darbą su šio direktyvos pasiūlymu. Suprantu, kad mūsų kelyje dar yra tam tikrų kliučių, kurias reikės įveikti. Aš norėčiau, kad e, komitete šiam dokumentui pritartų kiek įmanoma daugiau narių. Norėčiau pateikti plenarniai sesijai labai šiuolaikišką pasiūlymą. Tokį pasiūlymą, kuris atspindėtų Europos moterų, Europos šeimų lūkesčius. Tokį pasiūlymą, kuriame atsižvelgtų į, be kita ko, ir vaikų interesus. Taigi esu pasirengusi lankščiai bei atvirai reaguoti į pasiūlymus. Kita vertus, kai kurie pakeitimai man nebus primtini. Tai pasakytina apie tuos pakeitimus, kuriais yra pakeisti teisinį pagrindą, eliminuojant 141 straipsnį kaip teisinį pagrindą. Tai padarius žengtume žingsnį atgal. Tai būtų visiškai nepriimtina tada mūsų dokumentas nusileistų komisijos pasiūlymui. O juk komisijos pasiūlymą mes savo komitete įvertiname kaip ir taip nepakankamai abicinga. Jis ir taip buvo gana skurdus. Taigi mes e, kovojame už tai, kad pasiūlymas taptų geresniu. Mes kovojame galvodami apie tai, jog reikia užtikrinti vyrų bei moterų lygias galimybės norime, kad būtų visiems galima geriau sudarinti darbą bei šeimininį gyvenimą. Taigi tokių tikslų negalime atsakyti. Atitinkamai negalime sutikti, kad būtų iš teisinių pagrindų išbrauktas 141 straipsnis. Tai visiškai nepriimtina. Moterų teisų bei lyčių lygybės komitetas mes turėtume toliau kovoti už lygias galimybės vyrų ir moterų, už lygias galimybės visomis apraiškomis. Tikrai turime pasistengti, kad vyrams ir moteriams būtų lengviau suderinti darbą ir šeiminį gyvenimą. Beje, yra ir kitų pakeitimų, kurie susiję su darbo laiku, darbo valandomis, su netipinėmis e, darbo. Šie pakeitimai gal ir bus priimtini, nors kita vertus ilgos darbo valandos netipinės darbo sutartis gali turėti neįgiamos įtakos moterų sveikatai. Taigi reikia gerai pagalvoti, ką daryti su viršvalandžiais arba naktinėmis pamainomis. Jų galbūt ir reikia vengti Tačiau yra ir tokių profesijų, kuriuose tokie dalykai yra neišvengiami. Be to, kai kada tenka dirbti ir sekmadieniais. Taigi, siekdami gero, nepadarykime blogo, neįtvirtinkime dar stipresnio moterų diskriminavimo. Kita vertus, darbas sekmadienį arba nedarbo dieną visai kas kita negu darbas naktį arba negu darbas, e, negu viršvalandžiai. Taigi negalima šių dalykų suvienodinti, sulyginti. Turime gerai suprasti, jog didžiausių sunkumų siekiant bendro sutarimo gali kilti pirmiausia dėl tėvystės atostogų. Ko gero reikia aiškiai skirti motinystės atostogos, nuo vadamųjų tėvystės arba tėvo atostogų. Tai skirtingi dalykai. Taigi tėvystės atostogos e, yra skiriamos ir tėvams, ir motinoms, o tėvo atostogos tik tai vyrui. Taip kaip motinystės atostogos e, yra skiriamos tik tai motinai, moteriai. Taigi reikia labai aiškiai suvokti tos skirtumus. Taip pat ir pakeitimuose nemaišykime tėvystės ir tėvo atostogų. Kadangi vienos rušies atostogos jau atostogų, a, egzistuoja, jos yra suderintos socialinių partnerių, taigi nėra pagrindo jų reikalauti šiame dokumente. Taigi tėvysės ir tėvo atostogos skirtingi dalykai. Tačiau vėlgi, supraskime, jog tėvysės atostogos jau yra suderintos su socialiniais partneriais, jos numatytos ir skirtingose direktyvose. Be to, šios atostogos skiriasi ir pagal tai, ar į jas pretenduojas asmuo gauna ar negauna išmokas. Taigi, antrosios rušies atostogos netokios vertingos, kadangi jas įmanti nėra gaunama išmokų. Taigi vėlgi galvokime apie šeimų finansinę situaciją. Ko gero šeimos turėtų neapsiriboti, neriboti savo įplaukos, bet turėtų kaip tik gauti daugiau finansinės paramos, nepriklausom nuo to, į kokias atostogas išeina tėvai. Kai kuriuose valstybėse narėse įstatymai kaip ir nedaro skirtumo tarp šių visų trijų atostogų rušių. Jas visas reglamentuoja vienas įstatymas, bet taip yra tik kai kuriuose valstybėse narėse. Taigi, ko gero, į šį pavyzdį būtų galima orientuotis ir Europos lygiu. Kitaip tariant, viename teisės akte apjungti arba reglamentuoti visas tris atostogų rušys - motinystės, tėvystės bei tėvo. Tokie įstatymai egzistuoja, pavyzdžiui, Švedijoje, Ispanijoje, Portugalijoje bei kitur. Toliau. Norėčiau pakalbėti ir apie dar štai ką. Daugelį valstybių narių egzistuoja vaiko priežiūros atostogose. iš tikrųjų nėra labai paprasta suprasti, kodėl mes dar nesame pasirengę suderinti ES teisės aktus su egzistuojančia nacionalinė praktika, kodėl mes nenorime pažvelgti realybėje akis. Tuo labiau, kad mes kaip tik ir turime atsižvelgti į tą tikrovę arba realybę, nes valstybėse narėse egzistuoja įvairių rušių atostogos tiek e, motinystės, tiek tėvysės, tiek vaiko priežiūros atostogos. Taigi aš manau, kad teisė į tokias atostogas turi turėti tiek vyras, tiek ir moteris. Kadangi kaip tik toks požiūris atspindėtų šio laikišką požiūrį į atsakomybės pasiskirstimą šeimoje kadangi ko gero visi, tiek tėvas, tiek ir motina, turėtų galėti pretenduoti į tam tikras atostogas. Taigi baigdama, galbūt norėčiau štai ką pasakyti. Tvirtai tikiuosi, kad mums pavyks sukalti gerą sustarimą. Ko gero visi pagal išgalės prisidėsime prie to, kad ši direktyva būtų pagerinta kad ji būtų atnaujinta, kad ji modernizuota. Norima šio laikiškos, į ateitį nukreiptos direktyvos. Tikrai nereikia primitės aktų, atsižvelgiant tik į dabartinę situaciją. Negalime grėžiotis į praeitį, žvelgime į priekį. Bet to priminsiu, jog dabartinė direktyva jau 17 metų. Taigi atėjo laikas ją peržiūrėti o ją peržiūrėjus, ko gero, ji galios ne vieną dešimtmetį. Taigi galvokime ne tik apie tai, kaip yra situacija dabar, bet galvokime ir apie ateitį, kaip ji bus ateityje. Apie tai galvokime, teikdami pakeitimus. Šiaip ačiū visiems už pagalbą. Tikiuosi, kad visi kartu mes sugebėsime pasiekti gerą sutarimą. Tokį sutarimą, kuris uh, kuri sustiprins mūsų komiteto bei Europos parlamento pozicijas. Eh, Dėkuoju, ponė Strela, žodis ponė Tomsen. Eh, er Ačiū. Pone pirmininkė, iš tikrųjų man padarė didžiulį įspūdį tai, kad uh, Nekartą esame išklausę Europos komisijos atstovų, nekartą mums buvo pateikti statistiniai duomenys ir pagal tai matome, kad iki šeimos sudarimo vyrai ir moteris uždirba beveik vienodai, tačiau moteris turinčios mažų vaikų uždirba mažiau, o vyrai su mažais vaikais daugiau negu vidurkis. Ko gero tai susiję su tuo, kad moteriams tenka visa atsakomybė už šeimą už namus, už vaikų priežiūrą, o vyrai priešingai dar smarkiau dirba. Taigi, jeigu norime pasiekti lygybės, turime pasistengti, kad ta lygybė egzistuotų ne tik darbe, bet ir namuose, būtyje. Dvi savaitės mažai. Ko gero, dvi savaitės nedarys didelio skirtumo, bet tai tik pradžia, tik pirmas žingsnis. Be to, tos dvi savaitės būtų savotiškas signalas, kurį mes galėtume pasiūsti. Taigi šiame kontekste iš tikrųjų Įdomu yra pabrėžti tai, jog į mūsų komiteto posėdį atvyko buvusio užimtumo, buvusi užimtumo generalinio direktorato generalinė sekretorė. Taigi ji daug metų kopė karjeros laipteliais karjeroje ir ką ji mums pasakė savo praktinės patirties. Anot jos tokia vykdant politiką susidūrus su kliūtimi yra priimami teisės aktai. Tačiau kalbant apie lygias galimybės Europoje, galima pabrėžti, jog visais atvejais buvo bandoma gesinti gaistrus, buvo bandoma kaip ir užbėgti įvykiams už akių, buvo priimami teisės aktai dar prieš valstybėms narėms prašant tokių teisės aktų. Tačiau šiuo metu ES Apie 17 valstybių narių savo įstatymais numato tėvams dviejų savaičių atostogas. Taigi šiuo atveju ES atsilieka nuo valstybių narių praktikos, o ne yra užbėgusi priekio. Taigi aš vargu ar galiu siūlyti tokią direktyvą, kuri sumažintų lygias galimybės, nes faktiškai Europa turi būti tas šviturys, į kurį mes turime orientuotis. Taigi aš galiu tik sutikti su tuo, kad dvi savaitės tevams turi būti numatomos įstatymais. Tai reikia traukti į šį projektą. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponė Estrelai už puikų pranešimą, taip pat už puikų bendradarbiavimą, už teisingą požiūrį. Sutinkame su jūsų užsibriešta linija, kurią jūs išdėsite. Žalieji pateikia tik tai du pakeitimus. Pirmasis susijęs su tuo, kad reikėtų 24 savaitės skirti motinysės atostogų. Mes gerai suprantame, jog daug kur valstybėse narėse numatyta 18 savaičių. Taigi ponė Estrela siūlo teisingą pasiūlymą 20 savaičių, tačiau egzistuoja juk lygių galimybių patariamasis komitetas ir jis siūlo 24 savaitės. Taigi mums tai labai svarbus dalykas. Kitas dalykas. Noriu tik pabrėžti, kaip svarbu užtikrinti, jog šiame pranešime būtų kalbama ir apie vaiko priežiūros atostogas. Tai yra prieštaringai vertinas dalykas, tačiau komiteto dauguma to nori. Mes gerai suprantame, jog dažnai yra tik tai tuščiai kalbama apie tai, jog reikia suderinti darbą, šeimą ir dėja labai retai mes galime progą patvirtinti savo žodžius darbais. Taigi numatykime tokias atostogas, dviejų savaičių atostogas, tai tikrai labai puikus dalykas būtų. Mes juo pademonstruotume, kad labiau norime padėti suderinti šeimą ir profesiją. Svarbu taip pat, kad šios atostogos būtų apmokamos bei privalomos. Tikrai negalime tai palikti kaip pasirinkimo. Daugelis šeimų net negalėtų pasirinkti neapmokamų atostogų, nes yra prastoja finansinė situacija. Tos atostogos turi būti privalomos, apmokamos, tai būtų teisingas variantas. Ta beje labai teisingai siūlo ir ponė Strela. Taigi, mes jau ne vieną mėnesį nagrinėjame šį pakeitimą Ir žalieji iš esmės, galiu pasakyti, remia šį pranešimą ir sutiks su jame pateikėtomis išvadomis. Ačiū. Eh, pone Klas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Strėla, yra pateikta labai daug pakeitimų. Pagal to aišku, kad mes sukamės ratu kad ko gero dar nėra pasiektas tas didžiulis sutarimas, kurio pagidauja ponė Lukas. Pagal pakeitimų gausą galima spręsti, jog mes painiojame tam tikrus dalykus. Be to ir Ispanija, kaip ir Mikavijos šalis, dar man nepateikė aiškaus atsakymo. Kokią poziciją užima taryba? Ko jie nori? Tikslas kaip ir žinomas - norima gerinti motino apsaugą. Tai visiems patinka, bet kaip to tikslo pasiekti, tai svarbiausia. Pone Strela, man sunku suprasti. Jūs teigiate, ne va, tėvysės atostogos ir vaiko priežio atostogos skirtingi dalykai, bet faktiškai tėvas juk irgi vienas yra iš tėvų. Taigi tėvai tai motina ir tėvas. Tai, kad motina turi teisę į tam tikrą sveikatos apsaugą per, per, po gimdymo, tai yra neginčiama. Tačiau, ko gero, integruokime į schemą ir tėvus. Ir motinai atsigaunant, rūpinantis vaiku, tai ar nėra taip, kad tėvas yra skriaučiamas? Galbūt jis galėtų pretenduoti atostogos kiek vėliau. Nes vėlgi tėvo atostogas integruokime į vaiko priežiūros atostogas. Suvokime tą niuansą. Dabar kolega Thompson sakė, jog e, negalima, čia taip sakant, nusileisti jos šalyje numatytiems e, nustatytam įstatymų lygiui. Bet ir aš pagal savo šalį galiu pakomentuoti, pas mus apsauga yra daug platesnio masto, tačiau viskas reglamentuojama kiek kitaip. Todėl bandykime tuos e, sprendimus lyginti tarpusavyje. Bandykime atsižvelgti į tai, kokia tvarka egzistuoja nacionaliniu lygiu. Vokietijos pavyzdys. 14 savaičių tik motinai yra skiriama. Taip pat yra vienerių metų motinysės atostogos ir du mėnesiai, į kuriuos gali tik tai tėvas pretenduoti. Taigi tuos du mėnesius jis gauna apmokamas atostogos, o jeigu neima atostogų, tai praranda tuos du mėnesius apmokamą atostogą nes gali nuspręsti dirbti. Tai yra tikrai puikus dalykas ir tėvai mielai ima tas dviejų mėnesių apmokamas atostogas. Kodėl bandoma viską sumesti į vieną krepšį, viską sukratyti ir kažką naujo išrasti? Taigi, ponia kolegė Strelo, jeigu manoma, apsižvelkite į ponios Nibler man mano pateiktą 123 pakeitimą. Ko yra juo siekiama? Juo norima atsižvelgti į tai, kokius sprendimus yra prieimusios valstybės narės, užtikrindamos motinų apsaugą ir tėvų interesus, vyrų interesus. Taigi atsižvelgime egzistuojančią praktiką ir tegul ta egzistuojanti nacionalinė praktika, jeigu yra gera, tegul būna išsaugoma. Nes yra jų gerų pavyzdžių, leidžiančių užtikrinti šeimos apsaugą. Taigi motinos apsauga man beveik šventas dalykas. Tai yra tas laikotarpis e, po gimdymo, kai motina turi galėti atsigauti po gimdymo arba pasiruošti gimdymui. O jau tėvy, tėvo atostogos arba tėvys atostogos tai jas turi galėti pretenduoti abu, tiek tėvas, tiek ir motina. Tokiu variantu mes pasieksime gero visai šeimai. Er pone Rumeva. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Mane šiek tiek nustebino pastarasis pasisakymas. Jeigu jau viskas mums yra aišku, Tai kodėl tiek ilgai teko aiškintis? Noriu priminti, kad dar per praėjusią kadenciją parlamente buvo energingai diskutuojama apie šį klausimą. Mums beveik pavyko starti, tačiau pačią paskutinę akimirką liberalai bei Europos liaudės partijos frakcija ėmė viską blokuoti. Noriu šiek tiek priminti prieš istoriją. Kodėl viskas taip ilgai vyko? Pone Estrela, jeigu neklystu, viską labai gražiai išdėstė. Jeigu mes norime užtikrinti moterų po gimdymo teises, tai atsižvelgime į jų teisę siaurąją žodžio prasme. Kolegė labai gražiai išdėstė, kad tos moteris po gimdymo turi pirmiausia atsigauti, sustiprėti. Taip pat ir ponė Liukas apie tai kalbėjo. Taigi mažiausiai 24 savaitės reikėtų skirti moteriams. Ta beje rekomenduoja ir pasaulio sveikatos organizacija kaip minimalų standartą 24 savaitės, kad moteris po gimtimo galėtų atsigauti bei sustiprėti. Kita vertus, numatykime ir štai ką. Po gimdymo moteris atsigauna, stiprėja, bet jai reikia ir paramos, dažniausiai vyro tėvo. Aišku, ne visose šeimose yra vyras, tačiau manau, kad tiek motinos, tiek ir vyro teises galima tarpusavėje gražiai suderinti. Todėl numatykime ne tik galimybę, bet ir savotišką prievolę vyrams, tevams išeiti atostogų. Jeigu tokia jau diskusija vyksta, Mes e, beje girdėjome anksčiau žodžių, ne va mes jau susitarėme. Tai jeigu viskas taip aišku, kodėl taryboje nėra pasiekiamas sutarimas? Teoriškai mes kaip ir susitarę esame, tačiau praktiškai egzistuoja vis dar skintimo. Pavyzdžiui, 43 pakeitimas. Tai šiame pakeitime gana aiškiai yra reikalaujamas minimumas dvi savaitės atostogų tevams, vyrams tačiau galbūt neaiškumas kilo dėl to, ar tos atostogos turi būti privalomos ar ne. Numatykime privalomą pabudžio atostogas, kad ne tik būtų galima pretenduoti į atostogas, bet ir kad būtų galima privalu netgi išeiti tuo atostogu. Tiesa, šį klausimą galbūt valstybės narės jau spręsta, tačiau tos dvi savaitės, manau, vis tiek turėtų būti numatytos. Tuo labiau, kad kai kur valstybės narėse vyrai gali išeiti ir ilgesnių atostogų. Kai kam atrodo, kad to nepakanka. Tačiau vis tiek bent jau numatykime, kad tos atostogos yra privalomos. Taigi stenkime būti sąžininkai, atviri. Pabrėžkime, jog tos atostogos turi būti privalomos. Kad tėvas, vyras išeitų papildomai privaloma tvarka dviejų savaičių atostogų. Tuo mes sustiprintume ir moters, ką tik pagimdžiusios teisės dar porą samprotavimų, jeigu leisite. Minėtos atostogos turi būti skaičiuojamos nuo gimdymo akimirkos. Tikrai nereikia teisių numatyti arba pakirsti prieš gimdymą. Man atrodo, jog nereikia dalies 24 savaičių perkelti prieš gimdymą. Mūsų frakcija būtų prieš. Visos atostogos turi būti po gimdymo. Dar vienas dalykas. Dokumente kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, antrajame pakeitime anglų kalba yra kalbama apie profesinio gyvenimo galbūt suderinimą, o dokumente ispanų kalba Nėra ko gero teisingai šis dalykas išverstas. Ten kalbama jau apie ką kitą. Kalbama apie profesinio bei šeiminio gyvenimo suderimą, bet tai neturi būti šeiminis. Kalbėkime bent jau ispaniškai apie asmenio bei profesinio gyvenimo suderimą. Taigi svarbu, kad ir vertėjai šią viską teisingai išverstų, kadangi ir dėl teisingo vertimo gali kilti painiavos. Manau, kad dokumentas anglų kalbe yra orientyras. Atitinkamai pasistengėme ir šį dokumentą išversti. Ačiū. Pone Liulim, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau šį beitą patikslinti. Ne Europos liaudės partijos frakcija blokavo viską, kadangi jį paprašė. Palaukite, aš tuo jums viską paaiškinsiu. Taigi mes e, prašėme pakoreguoti moterų teisų komitete patvirtintą tekstą. Tas tekstas buvo nevykęs, prastas, visai netinkamas kaip teisės aktas ir be to netgi praktiko nepritaikomas. Taigi mes faktiškai išgelbėjome Europos parlamento reputaciją, būtų apsijuokęs, jeigu būtų sutikęs su tokiu tekstu. O kągi dabar mes matome? Pas mus yra patarlė, žmogui nepadėsi, jeigu jis nenori klausyti, jam nieko neišaiškinsi. Taigi, matau, kad ponia pratėnšėja ne tik kartoja senas klaidas, bet net nesimoko iš klaidų. Tai, ką jį pasiūlė, dar painiau, dar neprimtiniau. Aš manau, jog turime suprasti, jog eina kalba apie teisės akto prieimimą. Tai nėra koks nors mūsų pačių iniciatyva rengiamas pranešimas, kuriame būtų galima apie bet ką kalbėti, visokias fantazijas apibūdinti, savo pageidavimus įtraukti, kalbėti apie, apie ką nori. Taip nėra. Taigi tiek darbdaviai, tiek ir darbuotojai turi galėti, taip sakant, gyventi su tuo įstatymu. Tekstas turi būti paprastas, tikslus, Ir tekstas turėtų turėti tikslą užtikrinti moters apsaugą, gimdybės apsaugą. Tai toks yra tikslas. To yra siekiama ir komisijos pasiūlyme. Bet to gerai supraskime. Turime, jeigu neklysto, jau 12 skirtingų teisės akto, kurie yra susiję su moters, motinos apsauga, tai susiję su atostogomis ir panašiai. O dabar mes priimsime tokį teisės aktą, kurio dėka reikės privaloma tvarka taikyti socialinių partnerių priimtą sutarimą. Dabar lik ir bandoma kažką tai keisti. Manau, kad pagal šį tekstą į darbą nebūtų priimami ne tik vyrai, ne tik moteris, bet ir vyrai. Kai kurie, kai kurie pakeitimai yra tikrai labai keblus ir neprimtini. Per Kalėdas bei naujus metus aš gilinausi, stengiuosi suprasti pasiūlymų esmę. Ir tikrai atrodo, kad tėvai nebegalės darbuotis naktį jeigu turės jaunesnį negu vienerių metų amžiaus kūdikį. Bet ką tai realiai reiškia? Kai ar vyrai, ar juos priims į darbą, darbdavys? Jeigu tėvai nori vaiko, aišku, ne iš karto vaikai gimsta. Tai ar vienodai vyrų sveikata turi būti saugoma, kaip ir nešiųjų moterų? Gal norite, kad Eunukai, eunukai kastų griovius, dirbtų požemiuose. Supraskite, kad kaip tik jie ir kas griovius, jeigu priimsime šį pasiūlymą. Tikrai yra gerų čia sumanimo. Būtų galima dar plačiau užsimoti. Galbūt tegul iš vis nebedirba nei vyrai, nei moteris, besilaukdami vaikų. ką žino, ar tai patiktų daugam. Tuo labiau, kad Europoje turime milijonų žmonių, kurie nori dirbti ir neranda darbo. Taigi, pagal šį pasiūlymą faktiškai net nebūtų galima dirbti nei vyrams, nei moteriams. Manau, kad yra gerų ketinimų, tačiau jie nepastyti, neapgalvoti. Taigi, jeigu mes norime jau užtikrinti moterų apsaugą, numatyti tėvų atostogas, tai gal būtų galima tai ir numatyti teisės akte, tačiau kreipkime Europos komisiją, tegul ji pasiūlo mums teisės akto pasiūlymą, nes mes nepajėgus patys parengti tokį teisės akto tekstą, kuris jeigu būtų patvirtintas plenarnėje sesijoje kuris tikrai būtų visiškai nepriimtinas ir neiš tolo neprilygtų tokiam teisės aktui, kurį vėliau turėtų įmonės realiai galėti taikyti. Taigi kreipkime į Europos komisiją. Tegul ji pateikia naujo teisės akto pasiūlymą. Tegul pateikia teisės akto pasiūlymą, kuris reglamentuoja tiek moterų apsaugą, tiek tėvų atostogas, tiek vaikų priežiūros atostogas. Tuo tarpu Europos komisija yra nekarta teigusi, bei ir taryba yra sakiusi, jog nori atskiriems aspektams numatyti atskirų teisės aktus. Taigi galbūt mes dabar orientuokime į vieną aspektą - moterų arba motinų apsaugų. Tuo tarpu socialiniai partneriai kaip tik ir nagrinėja naujas iniciatyvas dėl tėvysės atostogų. Atitinkamos iniciatyvos yra aptarinėjamos tarp socialinių partnerių ir manau, kad jos, tos iniciatyvos vėliau gali tapti privalomo pobūdžio teisės aktais, pavyzdžiui, direktyvomis. Tai gal lūktelėkime, palaukime socialinių partijų diskusijų. O jeigu norime skubėti Tai galbūt skubėkime pamažu, susitelkime į motinos apsaugą, kadangi tai, ko gero, svarbiausias dalykas. Ta darykime, jeigu mums jau labiausiai rūpi motinos bei vaiko gerovė. O jeigu norime viską sumaišyti į krūvą, tai nieko nepasieksime. Net jeigu ir būtų balsuojame pirmojų svarstymo plenarnėje sesijoje. tai bus balsuojama dėl dalykų, kurie niekaip nesusiję su motina, su vaiko apsauga ir panašiai. Taigi per antrąjį svarsmą vėliausiai žlugsime. Ir viskas dar tik vėliau tunstęs dar tolimesniam laikoje. Taigi aš gal tuo ir baigsiu. Galėčiau valandų valandas komentuoti tuos keistus menkus pasiūlymus, kurių pilna šiame teisės akto pasiūlyme bei kurių pilna skirtingose pakeitimuose. Kadangi turime laiko nedaug, gal galėtumėte apibendrinti. Pone pirmininkė, man atrodo, kad jums nenorite ne, ne klausyti tai, kas jums nepatinka. Bet demokratijoje gyvename ir kiekvienas turi teisę išsakyti savo nuomonę, apginti savo nuomonę, nes mums rūpi bendras gėris. Mes esame drąsus, sąmoningi sakyti tai, kas yra negerai. Ir šis tekstas yra negeras nei moteriams, nei vaikams, nei tėvams. O jūs darykite, ką norite. Aš bent jau galiu pažadėti, kad tuo diskusijos tikrai dar nesibaigs. Dėkuoju, poniai Luring. E, aš galiu garantuoti, kad visi klausėmės visų pasisakymų. E, buvo e, paminėta, kad laiko yra nedaug, o pasisakančiųjų sąrašas yra ilgas. Taigi, sekantis pasisakantis yra ponia Kornelisen, o po to ponia Zaborska. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš sutinku su pone Luling. Tačiau e, kartais parlamentas yra juokingas, taip pat ir mūsų komitetas, dėl įvairių pažiž... priežasčių. Aš pasisakau už e, tą liniją, kurią iškėlė ponė Estrela ir norėčiau šiek tiek pa plačiau pažvelgti. E, per artimiausius dešimt metų mes susidursime su senėjančia visuomenė. Ir mums reikės visų vyrų ir visų moterų galinčių dirbti, kad jie dirbtų. Ir mes norime kuo daugiau moterų vadovaujančiuose postuose. Jeigu viso to norime, todėl ne tik turime e, sudaryti galimybės visiems dirbti, bet ir padaryti, kad tai būtų patrauklu e, moterims dirbti, o vyrams prižiūrėti vaikus. Ir tai yra labai svarbi dalis. E, labai svarbu, kad moteris pagimdžiusios e, vaiką nepaliktų darbo rinką. Ir 20 savaičių, kurios yra siūlomas, yra tikrai minimalus laiko tarpas. Aš prieš tapdama parlamento nare dirbau darbdavę. E, ir dauguma e, žmonių, kuriems suteikiamos per trumpos atostogos, jie įmasi kitų priemonių, jie išeina atostogos atostogų e, ir įvairiais kitais būdais tęsia motinystės atostogas, netgi pasiimdami nedarbingumo lapelius. Ir manau, kad darbdaviams taip pat būtų naudinga, jeigu šios atostogos, motinystės atostogos būtų įteisintos ilgesnės ir tada galėtų darbdavys E, priimti pavaduojantį darbuotoją. Ir pasiekmes darbdaviams e, nebūtų tokios e, ženklios. Ir taip pat turime suteikti galimybės vyrams išeiti į tėvų atostogas, pilnai apmokamas atostogas. Jie turi būti, bent jau pirmasis dvi savaitės turi būti šalia e, e, žmonos, šalia mamos. Būtent tada per pirmasis dvi savaitės yra išmokstama pakeisti vystiklą, paguldyti savo vaikelį ir numaudyti jį. Tėvai turi dalyvauti visame šitame e, nes jau yra susidarę stereotipai, kad moteris atsakingos už vaikų priežiūrą, o vyrai atsilieka ir nežino, kaip tai daryti. Tai yra labai diskriminuojanti padėtis e, e, tėvų, kurie tikrai nori dalyvauti savo vaikų auginime atžvilgių. Tai dis diskriminuoja juos, nes jie neturi teisės, neturi galimybės būti šalia savo vaikelio per pirmuosius jo gyvenimo e, mėnesius ir savaitės. Aš sutinku e, su ponia Estrela, kad atostogų e, klausimas turėtų būti kaip paketinis klausimas. Tačiau e, mane neraminai tai, kad tėvo atostogos yra galimybė, o ne e, prievolė. Ir visi girdėjome e, ponę Reding ir e, kitus kolegas, kurie nes neketina to remti. Visi ten buvome ir girdėjome. Ir mes e, neturėsime teisės imtis iniciatyvos dėl teisės aktų. E, e, ir aš norėčiau, kad visi pasisakytume už tėvystės atostogas, kokios formos jos bebūtų. Dėkoju, prašau žodis poniai Zaborska, o tada aš pateiksiu informaciją, o e, Toliau bus dar šeši norintys pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš neketinu kartoti to, kas buvo pasakyta kolegų, tačiau porą pasta, pastabų. E, manau, kad jau nuo pat pradžių, kai pradėjome diskutuoti šią direktyvą. Ir tai, kad mes iškėlėme e, tėvo atostogų klausimą mes atvėrėme Pandoros skrynę. Labai apgailestautina, kad šios dienos diskusija e, nelabai skiriasi nuo tos, kurią turėjome praeitų metų pavasarį. Taigi pagrindinis principas, kuriuo turėtume vadovautis, tai e, turėtume laikytis šio dalyko antraštės temos. Tai reikštų, kad ne, netvertume naujų temų, o susitelktume į pagrindinį dalyką. Ir pagerintume direktyvą, kuri yra nepakankamai gera. Mes turime padėti toms moterims pakeisti jų padėtį. Aš manau, kad nei komisija, nei taryba, e, nei Švedija, nei Ispanija kaip pirmininkaujančios valstybės neturi aiškios nuomonės, aiškios pozicijos, kas turėtų būti šioje direktyvoje. E, aš bet jau supratau taip iš e, ispanų ministrės žodžių. Aš e, labai vertinu pono Tarabelos pranešimą. E, labai svarbus buvo vizitas į Barceloną ir tūkstantmečio tikslai yra svarbus dalykai, svarbios sritis. Tačiau man atrodo, kad ši direktyva bus neįmanoma, neįmanoma įgyvendinti individualiuose atskiruose valstybėse narėse, kadangi e, yra nepaprastai didelis atotrukis tarp atlyginimų. Ir mes tai ministrės, anksčiau ministrai uždavėme klausimą, kas yra ketinama dėl to daryti. Žinoma, vyrai taip pat gali išmokti elgtis su kūdikiu. Nors galbūt jie ir nėra namuose pirmosiomis savaitėmis po kūdikio gimimo. Dėkuoju. Efter fru Figuredo. Prašau, ponia Figuredo. Kõigepealt tahaks õiendada ühe väikese ebatäpsuse. Visų pirmiausia, norėčiau E, pataisyti vieną dalyką. Liberalai neblokavo šio projekto, bet buvo prieštaringos nuostatos ir galutinis balsavimo rezultatas buvo toks, kokį mes turėjome. Tokio tipo direktyvą remdami remd, remiame ir motinystės atostogų pratesimą iki 20 savaičių, minimaliai, kaip siūlė ponė Estrela, ir taip pat įtraukti tėvų atostogas į šią direktyvą. E, šio komit, kaip šio komiteto narė e, turėčiau pripažinti, kad mes nepriemėme galutinio sprendimo, kad motinystės, motinos ir tėvo atostogos yra dvi to paties medalio pusės. Tai, tačiau norėčiau pasakyti, kad iš teisinio požiūrio tėvų atostogos nėra, e, tėvystės atostogos nėra tėvo atostogos. Tėvystės atostogos yra e, tiek motinai, tiek tėvui. Bet mes dabar kalbame apie privalomas tėvo atostogas ir remiame apmokamas atostogas, e, kuomet tėvas gali pasirinkti ar pasinaudoti šią galimybę. Taigi visiškai, tai yra visiškai skirtingas dalykas, visiškai skirtingas požiūris. E, ir tai yra galimybė pasiekti tą tikslą, kurio ES siekia jau 50 metų. Tai yra lygių galimybių sukūrimas. Estijos e, žmonės, ne vyriausybė. Taip mano. O tarybą e, sudaro vyriausybių atstovai. Tam tikrų, e, tam tikrą prasme Europos parlamentas nutolsta nuo savo rinkėjų. Bet mes turime įrodyti tarybai, kad mokama, e, kad atskirtume mokamas privalomas atostogas nuo pasirenkamų atostogų. Ir čia reikėtų geriau įsiskaityti į siūlymą. Tik tiek. Prašau, ponė Figureido, pato e, ponė Bauer. Ir nepamirškite, kad laiko turime nedaug. E, jau daugelį dalykų e, e, išsakėte, tačiau norėčiau paminėti tris dalykus. Visų pirmausia, teisę kurią mes visi turime, tai yra teisė teikti pakeitimus. Ir mes neturėtume šio savo vaidmens apleisti. Čia parlamentas turi e, puikią prerogatyvą, tai yra teikti pakeitimus, kurie gali pagerinti komisijos e, pasiūlytus tekstus. Ir mes turime e, ne, ne dėlsti priimdami įstatymus. Tačiau kalbant apie tėvystės atostogas, tai manau, kad tai yra tas pats, kas motinystės e, atostogos. Tai yra dvi to paties dalyko pusės. E, esame sunerime E, kad Europoje gimstamumas yra labai mažas. Tačiau turime pasirūpinti, kad būtų e, sudarytos tam sąlygos. Ir mes galime pagerinti gimstamumą. Tai apie tai šiandien čia ir kalbame. Taigi yra dabar laikas, kai galime padaryti didelį kokybinį žingsnį į priekį. Ir čia iškeliami labai svarbus dalykai. E, pranešėja e, nagrinėja komisijos ir parlamento siūlymus, anksčiau pateiktus Ir iš, tačiau nei visus pasiūlymus, nei visas pastabas buvo atsižvelgta. Ir yra teikiami įvairūs siūlymai, kurie yra paimti iš pranešimų patvirtintų ankstesnėje parlamento kadencijoje. E, tačiau atrodo, kad tai nėra veiksminga. Ir vėlgi mums reikia teikti pakeitimus. Aš iš pat pradžių buvau siūliusi 22 savaitės, dabar kalbame apie 20 savaičių, yra pasiūlymų dėl 24 savaičių. Aš vis dėlto norėčiau kad įtvirtintume tam tikrą minimalę atostogų trukmę. Taip pat ir tėvų atostogų trukmę. Ir reikėtų pabrėžti, kad kai kurie pakeitimai, mažiau svarbus pakeitimai buvo atsimti, tačiau dalis jų turėtų būti iš naujo pateikti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau kolegoms priminti diskusiją, kuri vyko regis prieš maždaug metus laiko, kai kalbėjome apie tai, kad komisija pateikė pasiūlymą iki praėjusių metų pabaigos dėl tėvystės atostogų ir aš sakiau, kad būtų gerai, jeigu visi trys pasiūlymai būtų pateikti vienu metu. Ir tą sakau naujiems kolegoms, kad būtų gerai matyti visus pasiūlymus, o tėvystė, pasiūlymas dėl tėvystės atostogų nebuvo pateiktas. Ir komisija dabar kol kas laukia šiek tiek kadangi ponė Strela patikė pastabą dėl health safety paketo. Gaila iš tiesų, apmaudu, nes iš tikrųjų galėjome jau būti išnagrinėję visą teisės aktų paketą ir būti nuveikę daugiau motinų labų. Bet gal dar vieną dalyką pasakysiu, manau, visiškai neteisinga yra ponios Estrelos informacijos, informacija apie tai, kad vaiko priežiūros atostogos nėra apmokamos. Aš manau, kad nėra tokios valstybės narės, kurioje neapmokamos vaiko priežiūros atostogos. O e, tėvystės atostogos vis dėlto taip pat turi būti apmokamos, taip pat kaip ir vaiko priežiūros atostogos, ko gero. E, Ir mano manimų diskusija iš esmės vis dar, vis dar toje pačioje vietoje kaip ir prieš metus, ko gero taryboje vėl įstriksime, kaip ir jau anksčiau buvo kalbant apie darbo laiko direktyvą. Ačiū. Nu, Labai apgailestauju, kad turiu kalbėti ir pastoviai priminti, kad yra daug e, norinčių pasisakyti, bet dėje neturime tam laikui. E, kita vertus mane labai džiugina tai, kad jūs taip entuziastingai pasisakote tokiu svarbiu klausimu. E, tačiau suteikėme porą minučių poniai Estrelai, kuri apibendrintų e, jūsų pasisakymus ir juos pakomentuotų. Prašau. Ačiū labai visiems. Noriu padėkoti už tai, kad dalyvavo šioje emocingoje diskusijoje. Taip pat dėkoju ir už tai, kad vertėjai dar nebaigė darbo, nors jau lik ir laikas būtų baigti. Taigi, trumpai, galbūt štai ką galėčiau pasakyti. Ko gero, reikia suvokti, jog atskirų žmonių pozicijos kinta ir tik keičiant savo poziciją yra įmanoma pasiekti sutarimą. Pavyzdžiui, aš irgi kiek pakeičiu savo poziciją, galvodama apie kompromisus. Tai nusileidau, nesilaikau griežtai savo pirminės pozicijos, taip darau tikėdamasi pasiekti sutarimo. Tačiau Europos liaudės partijos frakcija dėje tvirtai laikosi savo pozicijos ir nekeičia savo pozicijos, kaip tai daro kitos frakcijos. Jeigu leistumėte, norėčiau užduoti pamastymui porą klausimų. Pirmas klausimas. Kodėlgi Europos komisija nusprendė teisinių pagrindų laikyti 141 straipsnį? Kitas papildomas klausimas. Kodėl, pavyzdžiui, mes sutinkame su tuo, jog mūsų, o ne užimtumo komitetas turi būti pagrindinis rengiant šią direktyvą. Taigi mes esame svarbiausias pagrindinis komitetas, kadangi teisės pagrindas 141 straipsnis. Dabar raginčiau ponę Bauer pagalvoti apie tai, ką pasakysiu. Socialiniai partneriai kokį atlyginimą jie yra numatę vaiko priežiūros atostogų atveju. Pasakykite man. Kažin, ar rasite vyrą, kuris sutiktų nedirbti, atsigyti atlyginimo, sėdėti namuose ir prižiūrėti vaikus? Galėčiau užduoti ir kitą svarbų klausimą. Mes nuosekliai bandome kovoti su bet kokiamis diskriminacijos apraiškomis. Tačiau jeigu neleidžiame tėvams, vyrams suvokti, atlikti savo prievolių, tai ar nėra taip, kad mes juos diskriminuojame savotiškai? Ko gero, ir vyrai, tėvai turėtų teisę dalyvauti gimdyme, prižiūrėti vaikus ir prižiūrėti juos nuo pat pirmos dienos pagimimo. Taigi vyrų teisės neturi būti kitokios negu moterų teisės. Be abejo, moteriams reikia atsigauti po gimdymo, tačiau likusią atostogų dalį galbūt būtų galima vienodai paskysyti tarp vyrų ir moterų. Ko gero, toks subalansuotumas būtų labai sveikinas ir gražus dalykas. Kai kas kalbėjo apie finansinius dalykus. Be abejo, būtų galima tvirtinti, jog trūksta pinigų viskam. Kartais trūksta pinigų net ir svarbiausia dalykams. Tačiau galbūt žmonės būtų linkę šiek tiek ir atsisakyti dalies pinigų vardan šeimos gerovės, ramybės. Galbūt tikrai mes išleidžiame ne visais atvejais prasmingą lėšas, galbūt daugiau lėšų reikėtų skirti socialiniams dalykams ir panašiai. Nes jeigu lėšas skirsime šeimai, šeimos geroviai, išvengsime vėliau įvairių psichologinių sveikatos problemų, nereikės žmonėms vėliau pas psichiatrus eiti. Dabar 112 pakeitimas. Pone Garcija Perės šį pakeitimą pateikė. Nepaprastai svarbus pakeitimas mano galva, kadangi jo pagrindu galėtume įveikti daugelį problemų. Be to, aš netgi manyčiau, jog 122 yra panašus į 123. 123 pakeitimas netgi geresnis negu 122. Taigi reikėtų labai įsigilinti šios pakeitimus, nes jie ko gero yra tas kelias, kuriuo eidami mes išeisime iš aklavitės. Taigi, kadangi laiko mažai, apsiribuosiu šios komentarais. Ačiū. Dėkuoju, ponė Estrela, dėkuoju visiems kolegoms už intensyves diskusijas. Tikiuosi, kad parodysime tarpusavio pagarbą ir suprasime, kad nuomonės gali būti skirtingos, tačiau diskusija yra labai svarbi ir labai svarbu vienas kitą išklausyti. Dėkuoju poniai Estrelai, dėkuoju kolegoms ir didelis ačiū vertėjams, kurie suteikė mums keletą papildomų posėdžių minučių. Rytoj 9 val. Susitiksime.